Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to today. Ponios ir ponai, mėly kolegos, sveiki susirinkę užsienio reikalų komiteto posėdį, jau 8 minutės po 3, taigi manau, kad reikėtų pradėti posėdį. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra jos tvirtinimas, ar turite kokį nors pastabų dėl darbo atvarkės, jeigu net tuomet laikome patvirtintą. Antras darbo atvarkės klausimas yra buvusių <clears throat> posėdžių 29 lapkričio 16 metų <laughs> e, protokolo tvirtinimas. Jeigu iki šio pašio pabaigos niekas nepareikšite jokių pastabų, tuomet laikysime protokolus patvirtintais. Dabar trečias klausimas, pirmko pranešimai, jų nėra, dabar ketvirtas klausimas. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Norvegijos užsienio reikalų ministru, mėly kolegos, man didelė garbė pasveikinti mūsų tarpę poną Brendį. Jis yra Norvegijos užsienio reikalų ministras, jį lydi Norvegijos ambasadorių Europos Sąjungoje, ponas Litmis. Taip pat e, sveika atvykusi, ponė Brendė, džiaugiuosi jūsų iniciatyva atvykti padiskutuoti su užsienio reikalų komitetu, pristatyti Norvegijos poziciją dėl dabartinių Mm, užsienio politikos klausimų, svarbiausia ypač dėl Arkties regiono, ypač turint omenyje, kad ryto balsuosime dėl bendro prašymo su Envi, dėl Arkties regiono, nors Norvegija nėra ES narė, Ji iš tiesų dešimtmečius yra mūsų artima draugė, partnerė, patikima sąjungininkė, ji yra e, integruota, dalyvauja Norvegija įvairiose ES politikos rytise, vidaus rinkoje, taip pat kaip ir valstybės narės ir ES, Norvegijos tarpusio santykiai klostosi labai sklandžiai. Prieš šį posėdį buvome sustikę su ministru Brendė atskiro pokalbio ir sutarėme, kad jis pasakys 15 minučių žanginę kalbą ir po to turėsime galimybę pakomentuoti jo mintis, užduoti klausimus tam, kad pirmoji posėdžio dalis galėtų baigtis ketvirtą valandą po pietų. Kalbant apie glaudžius tarpusio santykius tarp ES ir Norvegijos bendrosios rinkos rytyje, taip pat saugumo ir gynybos bendrabiavimo misijų e, kontekste <clears throat> buvo pradėjęs įgyveninti dvi tarptautinės iniciatyvos, pavyzdžiui, dalyvavimas Izraelio-Palestinos sustaikymo procese, kitose procesuose. Taigi, dėl įvairių klausimų norėtume išgirsti ministro Brendės poziciją. Antroje dalyje jis daugiau papasakos e, apie Arktis regiono politiką, dėl kurios balsuosime rytoj. Ir tai yra strateginės, prioritetinės Norvegijos politikos sritis. Taigi, ponė Brendė, dabar jums žodis, prašau. Thank you, uh, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Makalsteri, ir noriu pasveikinti jūsų išrinkimu į naują postą, šio labai svarbaus komiteto pirmininko postą. Tikrai e, didžiuojusi pagerbtas, turėdamas galimybę šiandien kreiptis į visus, į visus šio komiteto narius. Ir kaip pirmininkas pažymėjo, e, iš tikrųjų e, laikome save tikrai artimais ES sąjungininkais. Bendradarbiavimas vidaus rinkoje yra vienas iš to tų saitų e, atveju. Taip pat, atsižvelgiant į dabartinės e, dabartinę situaciją, noriu pabrėžti, kad ES yra daug daugiau nei vien vidaus rinka. ES atstovauja struktūrą, kur, kuriai pritarėme, kuri buvo pradėta kurti po antrojo pasaulinio karo, nuo anglių ir plieno bendrijos. Tai mūsų pasipriešinimas protekcionizmui, nacionalizmui, populizmui ir taip pat garantas kad Europa išliks erdvė, kurioje e, vyraus įstatymo viršenybė, tai bus mūsų bendradarbiavimo pagrindas, tai taip pat galimybė užsitikrinti, kad šioje pasaulio dalyje praeitis ateityje nepasikartotų. Būtent todėl bendradarbiavimas tarp ES ir Norvegijos man to, yra toks svarbus. Mes suinteresuoti gyvybingą, stiprią ES, kuri galėtų atremti visus dabartinius iššūkius, su kuriais susidurėme. Kaip Vincentas Čerčilis yra pasakęs, kuo e, labiau, kuo giliau į praeitį pažvelgsi, tuo daugiau ateities pamatysi. Jeigu įsivaizduoji, jeigu be, be Europos sąjungos Europa šiandien būtų silpnesnė, e, tai būtų Europa, kuriai būtų sunku atremti visus iššūkius, kurie yra iškilę šiuo metu. Jūs e, parlamento ir komiteto nariai ir jūs pirmininkė nebejoju, tai juntate kiekvieną dieną. Šiuo metu susidariusi padėtis yra tikrai labai rimta geografinis atstumas jau nebereiškia, kad e, egzistuoja tarp, atstumas tarp problemų ir situacijos čia. Dažnai pastebime, kad užsienio politika tapo, tapo vidaus politika ir vidaus e, situacija. Ir toks yra bendradarbiavimo pagrindas, norint atremti visus mums iškilusius iššūkius. Visi esame viename laive, turime drauge kovoti už pasaulį, kuriame visiems būtų geriau, o ne už nulinės sumos žaidimą. Ir parlamentas vaidina tikrai svarbu vaidmenį, kuriant ir formuojant Europos ateitį. Ir kaip sakiau, mums reikia prisimti didesnę atsakomybę už uh, mūsų saugumą einant priekin. Daugiau turime nuveikti šioje srityje ir galite nebejoti, kad Norvegija išliks e, e, Europos bendradarbiavimo puoselėtoje. Net jeigu mes ir nesame es nariai, mes esame įsipareigoję ES per ekonominės erdvės sutartį Schengeno erdvę bei glaudesnį bendradarbiavimą teisingumo, saugumo ir laisvės erdvėje. Ir mes yra viena iš indėlį mokančių šalių 2014-2021 metų laikotarpiu Norvegija skirs 2,8 milijardus eurų e, tai bus lėšos skirtos 15 ES narių e, subsidijos bei dotacijos. Sieksime stiprinti ekonominę konvergenciją ES. Vienas iš nemato dalykų, kuris tikrai yra visų juntamas čia, tai breksitas. Mes visi suprantame, kad breksitas, breksito pasakmes pajus visas žemynas, taip pat ir Norvegija. Ir jungtinės karalystės pasitraukimas vyksta tuo metu, kuomet visus išteklius norime skirti e, išorės e, iššūkių atremimui. Rusija, žmogaus teisų, e, sudėtinga padėtis Turkijoje, e, padėtis migracijos srityje, ekonominė ir socialinė migracija, padėtis Magrebo šalise, Sahelio regione. Jungtinėse valstijose yra nauja administracija valdžioje, su kuria turime rasti galimybę dirbti ir taip pat breksitas. Uh, tokios aktualijos. Ir būtent todėl esame dėkingi ir už JAV bei ES e, pareiškimus a, dėl to, kad mes būsime e, glaudžiai išsamei informuojami apie visus e, žingsnius breksito klausimų. Arkties regionas tai dar vienas mums visiems e, Europoje rūpimas klausimas. Noriu pagirti ir komisiją, ir parlamentą už nuveiktą darbą Arktis regiono klausimu. Man atrodo, kad pasaulis keičiasi tikrai labai sparčiai. Tačiau Arktis regione viskas keičiasi dar sparčiau. Aplinkosaugos e, pastangos Arktis regione turi lydėti visas kitas pastangas. Norime parodyti, kad Arktis regionas yra tarptautinio bendradarbiavimo vieta, e, stabilumo, taikos ir prognozojamumo erdvė. Mes visapusiškai gyvendiname visas ribojančias priemonės, kuria, kur, kurių ėmėsi ES reaguodama į įvykius Dombase ir Kryme. Tuo pat metu skatiname žmonių bendarbiavimą su Rusijos atstovais Arkties regione šiaurėje. Bendarbiaujame ir nuo brandolinio saugos klausimų. Ir noriu pasakyti, jog mums pavyko, kad mes rūpinamės e, didžiausiais e, žuvų ištekliais pasaulyje, pavyzdžiui, menkių ištekliai Barenso jūroje. Praėjusiais metais mes e, šiaurėje pagaminome vieną. Vieną Taigi, ten yra dar galimybė žvejoti, žuvų išteklių yra daug. <laughs> Aš tikiuosi, kad tai bus pavyzdžių visiems, nes mes sugebėme bendradarbiauti, nežiūrinti tai, kad santykiuose yra daug daugiau įtampos nei praeitie. Mūsų politikos šiaurės regione ir Arktis regione tikslas užtikrinti, kad tas regionas išliktų taikus, stabilus ir prognozuojamas. Manau, kad tokiam tikslui pritarė visos Arktis regiono valstybės. Jos sutarė, kad jūrų teisė yra teisinis bendradarbiavimo pagrindas Arkties regione. Jūrų teisė yra tarsi savotiška Arkties regiono konstitucija. Ir reikia pasakyti, kad tarptautinė teisė visada ger, yra geras e, bendradarbiavimo pagrindas, <clears throat> būtina jos laikytis E, ar tas regione šalis iš trijų žemynų sugebėjo rasti galimybę dirbti drauge, siekdamos savo interesų ir laikydamosis tarptautinės teisės. Arktis e, vandenino valstybės nusprendė, kad su Arktis šelfu susiję klausimai bus sprendžiami remiantis jūrų teisę. Šiomis dienomis tokio požiūrio negali tikėtis kaip savaime suprantamo dalyko, taigi tai bent jau vienas šviesos spindulėlis. Uh, bendroje pasaulinėje situacijoje. Noriu paminėti komisijos parengtą dokumentą ir jūsų uh, parengtame dokumente matome, kad ateinančiais, artimiausioje ateityje numatoma skirti daugiau išteklių Arkties regiono ištekliams. 2050-ųjų tikėtina gyventojų skaičius pasaulyje išauks, taigi baltymų poreikis pasaulyje taip pat nepaprastai išauks. Dėl gyventojų skaičiaus didėjimo reikės daugiau maisto, energijos, e, naudingųjų iškasenų, e, reikės pervežti daugiau prekių tarp žemynų. Net jeigu mums pavyktų atsijėti gyventojų skaičiaus augimą ir tų poreikių augimą, vis tiek galime prognozuoti, kad tokių poreikių augimas bus. Taip pat reikia atsėti šias tendencijas nuo CO2 augimo ir žalingo poveikio aplinkai. Ir Arktis regionas gali padėti išspręsti daugybę šių klausimų. Arktis regioną daugiausia sudaro vandeninas ir mėlynoji ekonomika yra investicijų augimo ir darbo vietų kūrimo potencialas. Norvegijai vandenino išteklių panaudojimas yra mūsų ekonomikos pagrindas. Ir nor, man labai svarbu, kad ir jūs tai suvoktumėte. Alpės regione gyvena vos 2-3 tūkstančiai žmonių. Bet ir, ir jūs, pirmininkė, mes žinome, kad Norvegija naudojasi vandenino ištekliais Artes regione jau daugiau nei 10 tūkstančių metų. 10 e, procentų Norvegijos gyventojų gyvena e, šiaurinė iš poliarinio rato. Jokia kita valstybė nėra panašios padėties. Mūsų ekonominė veikla yra paremta e, veikla jūroje bei e, jūrų išteklių panaudojimu. Būtent todėl mes esame suinteresuoti vandenynų valdymu, vandenino valdymu šiame regione. Daugelį dešimtmečių mes sėkmingai vykdėme e, ekosistemą, taus, mes, mes tausiai naudojame ekosistemos išteklius tame regione Ir prieš 12 metų buvau šiame parlamente, buvau čia, pristačiau pirmąjį, pirmąją baltąją knygą skirtą ekosistemoms ir vandenynų valdymui. Tuo metu buvau aplinkosaugos ministru. Žinau, kad ES toliau plėtojo tą dokumentą. E, taip, tas dokumentas parengtas mokslininkų e, teiginiais. Noriu pabrėžti, kad mes esame įrodę, jog yra įmanoma suderinti vandenino pramonę, akvakultūros, žvejybos, e, pervežimų jūrų keliais e, pramonę bei e, tausojančios aplinkosaugos politika. Barenso jūra viena ir išlieka viena iš švariausių jūrų pasaulyje, man atrodo. Taigi, tai patirtis, kurią norime pasidalinti Pirmininkė, tai tiek apie Arkties regioną. Toliau ES ir Norvegijos bendradarbiavimas užsienio ir saugumo politikos rytyje. Mes glaudžiai dirbame. E, čia šiuo klausimu vyriausiai galiotinė Mogherini ir aš drauge renksime donorų grupės susitikimą skirtą Palestinai gegužės pradžioje tai vienintelis formas, kur izraeliečiai ir palestiniečiai susitinka akis į akį. Ir e, siekiame žengti konkrečius žingsnius, kad Palestina gautų daugiau naudos ir pradėtų kurti reikalingas valstybės institucijas Ramaloje. Glaudžiai dirbame ir Sirijos klausimų Norvegija inicijavo Sirijos skirtą konferenciją, kurį vyko praėjusi vasarį su Vokietija ir Kuveitu. Galiotinė Mogherini paragino surenkti dar vieną konferenciją, kurioje būtų įvertinta, ar visi e, duoti pažadai buvo įgyvendinti, juos, bent jau Norvegija ir ES juos įgyvendino. Nežinau, ar visiems pavyko tai padaryti dėlsime ieškodami ir politinių sprendimų. Sėksime paremti Stefan Demestūrą. Draugai dirbame ir Libijos klausimų, taip pat Kolumbijos klausimų. Čia Norvegija suvaidino vaidmenį siekiant Kolumbijos susitarimo. Ir norėčiau išgirsti jūsų mintis apie tai, kaip toliau turėtume dirbti, ką toliau turėtume daryti Kolumbijos klausimu. Ir vakarų Balkanai turime nepamiršti to, kas ten vyksta, nes tai gali būti kitų mūsų, kitų iššūkių mūsų darbo atvarkė. Ačiū už tai, kad manęs klausytės. Dabar tikiuosi dalyvauti aktyviose diskusijose. Ačiū. Thank you. <coughs> Ačiū, pana Brenda, už įžanginius žodžius. Dabar siūlau surinkti pirmąjį <coughs> raundą, kuriuo metu kuomet visi turės vieną kartą pasakyti galimybę. Siūlau apsiriboti dviejomis minutėmis. Galbūt tada galėsime ir antrą raundą surenkti. Ir kaip pirmasis ponas Michailis Galer, jis yra šiandien pranešėjas Arktis pranešimo klausimų. Ačiū, sveiki ministrė, sveiki atvykę į mūsų posėdį. Ačiū už tai, kad paminėjote Arktis regioną. Be kitų dalykų, per praėjusią kadenciją aš buvau pranešėjęs ir Arktis regiono klausimą ir pasinaudojau jūsų svetingumu, lankydamas apsilankęs Norvegijoje ir dalyvavau ture aplink Norvegiją su mokslinio tyrimų laivu. Tai buvo labai <clears throat> gera patirtis Na ir e, iki šiol aš dirbu su šiuo pranešimu. Ir nors jūs anksčiau buvote aplinkos ministras, dabar yra užsienio reikalų ministras. Šią prasme, aš šiame kontekste visada įrodinėjau, kad e, kai žvelgiame į Arkties regioną, mums reikia subalansuoto požiūrio ir atsižvelgti į vairius aspektus - aplinkos saugą, laivybą, mokslinius tyrimus, saugumą ir taip toliau ir aš ir toliau laikausi tokio požiūrio. Mūsų požiūris dabar labiau mm, yra pakreipęs į aplinkosauginę pusę, tai galbūt jums irgi e, naudingiau yra. Na, ir mano klausimas yra toks, e, jūsų darbuotojai, e, kai jūsų darbuotojai paskaitys mūsų pranešimo projektą, norėčiau išgirsti iš jūsų, ar mes kokiais nors klausimais neperžgėme savo kompetencijos ribų, nes man, e, aš, aš šiek tiek nuogastavau, kad mes laiką turime daug gerų idėjų, kaip tai liečia kitas pasaulio dalis. E, na ir turime tris valstybės narės, kurios yra Arkties e, tarybos narės, tačiau mes iš tikrųjų nėra pakrantės valstybės, nes Grenlandija iš tikrųjų tai išstojo iš Europos Sąjungos. Todėl e, norėčiau išgirsti, ar mes e, jūsų požiūriu kai kur neviršėme savo kompetencijų ir galbūt galėsime tuomet tokios klaidas ištaisyti. Ačiū. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos, panas Agan Front. Labai ačiū, ponė užsienio reikalų ministrė. Ačiū, kad atvykote pas mus ir pasisakėte. Iš esmės, jūsų nupieštas vaizdas atrodo gana nerožinis, kai kalbėjote apie savo šalies santykius su kaimynė Rusija. Aš iš tiesų gana nustebau klausydamasis jūsų. Ir pasidaro įspūdis labiau, kad santykiai su Rusija e, yra tokie prasti, žvelgiant iš ES pusės, kad negali būti nieko išgirsti pozityvaus iš kitų šalių pusės. Aš bent jau nustebau tai išgirdęs, kad santykiai tarp Norvegijos ir Rusijos yra neblogi. Turbūt žinote Norvegijos serialą okupuotieji. Suprantate, ką turiu galvoje. kur piešimas gana e, tamsus vaizdas iš Rusijos pusės, Rusijos ketinimų jūsų šalies atžvilgių prasme. Taigi norėčiau, kad šiek tiek plačiau pakalbėtumėte apie tai. Aišku, kad e, mums visiems rūpi aplinka, rusams taip pat kaip ir mums. Kaip jūs vertinate santykių perspektyvas? Ir kitas klausimas dėl breksito. Jums nereikia neaiškinti, kad pastaruoju metu daug kalbama apie tai, kad e, galbūt Didžiąją Britaniją pasinaudos Norvegijos modeliu, kalbant apie jūsų santykius su ES. Taigi įdomu, ar jūs turite kokiu nors minčių dėl to, ar tai būtų gerai Didžiai Britanijai pasinaudoti jūsų pavyzdžių. Ačiū. Toliau Charles Stanok, KR frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, aš esu čia. Noriu priminti socialistų kolegai, aš suprantu, kad Norvegija turi didelę sieną kaip NATO narė su Rusija. Jai nelieka pasirinkimo, tik tai uh, siekti gerų santykių su Rusijos meška. Norėčiau pakalbėti apie Brexitą. Aš, aš buvau, tas man pasakantis už pasilikimą ir apgailestauju dėl tokio rezultato, tačiau manau, kad kuo minkštesnis Brexitas e, būtų geriausia ir e, reikėtų pasinaudoti Norvegijos modeliu, prisijungti prie EFTA, pasirašyti sutartį ir likti muitų sąjungoje. Tačiau e, aš suprantu, kad taip nebus, ko gero. Ministrė pirmininkė Lankasterė savo kalboje pasakė, kad e, jis sieks kieto breksito ir nenori būti laisvos ekonominės zonos narė ar prisijungti prie EFTOS. Tik konkretus klausimai. Ar Norvegija pritartų, kad Junktinė karalystė būtų laisvoje zonoje ir prisijungtų prie EFTA, nes iš pradžių tarsi nukitekinta buvo informacija, kad Norvegija bijosi, kad Junktinė karalystė pasinaudos laisvos ekonominės zonos veto teisę, <clears throat> nes ta ekonominė zona yra tarp vyriausybinė ir kad ji pakeis visą dinamiką toje ekonominėje zonoje. Kitas klausimas susijęs su judėjimo laisvė. ES pokalbininkai visą laiką sako, kad tos keturios laisvės yra dalykai, dėl kurių negalima dėrėtis. Tačiau aš konsultavausi su teisininkais ir manau, kad 122 e, e, laisvos ekonominės zonos e, sutarties straipsnis leistų Junktinė karalystėje vienašališkai riboti migrantų skaičių atvykstančių Junktinė karalystė iš 30 laisvos ekonominės zonos šalių. Ką Jūs manote, ar taip ir yra? Jeigu taip e, yra, tai kodėl tokios galimybės detaliau nesiaiškino e, Junktinės karalystės vyriausybė. Ačiū. Liberal frakcijos vardu. Ponas. Paet, e, ačiū. Labai gerai, kad sutikote, nes pačiu laiku tai padarėte ir tuoj balsuosime dėl AFET ir Andy Brendro pranešimo dėl Arkties regiono. Na, bet aš turiu du klausimus. Trumpai minėjote savo santykius su Rusija, tačiau faktas yra tai, kad per pastarosius kelis metus Rusija gana smarkiai padidino savo karinius pajėgumus Arkties regione, ko nebuvo pastarosius 15-20 metų. Kaip Jūs manote, kokia yra viso to priežastis, kodėl jie didina karinius pajėgumus Arkties regione? koks čia būtų tikslas. Antras klausimas yra toks. E, Kinija, Indija, kitos gana toli nutolusios Arkties šalis e, labai domisi pokyčiais ir įvykiais Arkties regione. Kiek jūs, Norvegija, jaučiate tokį Kinijos ar Indijos ar kitų didesnių šalių susidomėjimą? Ir kokį poveikį jūs matote Arkties tarybos veiklai, nes tos šalis yra stebėtojos. Ir apskritai visiems pokyčiams Arkties regione dėl tos įtakos, kurios iš, ties, iš šalių pusės, kurios nėra tame regione iš tikrųjų. Ačiū Žaliųjų frakcijos vardu, pane Valero. Eh, Ačiū pirmininkai, aš pasinaudosiu suteiktą galimybę čia šioje vietoje sėdžiu, taigi aš <clears throat> kalbėsiu švediškai, tam, kad e, mano kaiminas iš Norvegijos mane suprastų. Jis, jūs prieš tai sakėte, kad e, Arktis regiono raida vyksta labai greitai. Iš tiesų, klimatas Arktis regione keičiasi daug greičiau nei kitur temperatūros ten kyla greičiau ir matome, kokie yra viso to padariniai. Tačiau tai atneša ir tam tikrų privalumų. Pavyzdžiui, galima vystyti žvejybą tose e, regionuose, kurie, kurių nedengia ledas. Tačiau aš nemanau, kad e, dujų ir naftos gavyba tame regione turėtų būti vertintina labai teigiamai, o dabar tirpstant ledynams tokios galimybės um, atsiranda vis didesnės, tačiau mes nebūtinai tai vertiname teigiamai. Dešimt naujų išduotų leidimų Arktis regione išgauti gamtinius išteklius. Aš juos vertinu labai kritiškai ir tikiuosi, kad daugiau tų leidimų išduodama nebus, nes būtent nafta ir dujos mums kelia daugiausiai problemų. Manau, kad geriausiai būtų, jeigu apskritai nebūtų išgaunama nafta ir dujos šiame regione. Taigi tiek noriu pasakyti apie gamtinių išteklių gavybą Arkties regione pasakė visų frakcijų atstovai, dabar ministrė, trys kolegos norėtų tarti žodį, jeigu leisite, suteiksiu jiems po minutę ir po to galėsite atsakyti iš karto į visus klausimus. Dar trys kolegos, tačiau prašau nekalbėti ilgiau nei po minutę. Pirmasis yra mūsų vice pirmininkas, panas Vistisanas. Pavyzdžiui, ačiū, kad atvykote, <clears throat> nepaisant to, kad mes galime susikalbėti savo kalbomis, tačiau manau, kad vis tiek geriau būtų kalbėti angliškai. Mes kalbame apie tam tikrą protekcionizmo baimę, tačiau ar Norvegija galėtų dabar įsipareigoti vystyti didesnio masto laisvo prekybą su Europos Sąjunga, ypač žemės ūkio produktų prekybą, nes mes Danijoje norėtume, kad Norvegija galbūt sumažintų tam tikrus muito mokesčių žemės ūkio produktams iš Europos Sąjungos. Galbūt e, galėtumėte prisimti tokius įpareigojimus kovant su protekcionizmu. Kies klausimas susijęs su Arkties regionu. Danija turi savo interesų Grenlandijoje ir aplinkiniuose regionuose ir dalyvauja įvairiose gelbėjimuose operacijos e, laivų, kurie patenka į bėdą. Tose regionuose, kur dabar tirpsta ledynai. Taigi, ar jūs matote, kad Arktis regiono šalis turėtų e, tik tai savo pastangomis tokias operacijas finansuoti ir vykdyti? Ponas Bostinaro, ačiū. Ministrė, už jūsų įžanginės mintis du trumpi tačiau svarbus klausimai. Pirmiausiai, kaip jūs vertinate Rusijos vaidmenį Baltijos jūroje? Praėjusią savaitę dalyvavau e, sėdė komiteto surinktoje diskusijoje, kurioje dalyvavo atstovai, dalyviai iš Švedijos ir Suomijos. Tai kokia, jūs, kokia būtų jūsų nuomonė apie įvykius Baltijos jūros regione, kaip vertinate Rusijos vaidmenį šiuose įvykiuose? Antras klausimas. Turint omenyje ir puikiai žinant, kokį vaidmenį jūsų šalis atliko tarpininkaujant dėl įvairių susitarimų daugelės ryčių, ką patartumėte dėl ES Rusijos santykių gerinimo, turint omenyje, kad tie santykiai tampa virt sudėtingesni tam, kad e, ta įtampa toliau nedidėtų. Ačiū dabar ponė Fotyga, kuri pirmininkavo saugumo ir gynybos pakomitečio. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę ministrė. Jūs kalbėjote, bent jau du kartus minėjote tarptautinė jūrų teisė, kurios nuostatos turėtų galioti Arktis regionui, tačiau vis tik tai dabartinis Arktis regiono militarizavimas visiškai prieštarauja jūrų teisai. Taigi, ko jūsų manimų reikėtų tikėtis šioje srityje Arktis regiono militarizavimo? Taip pat, ar jums kyla susirūpinimas dėl Rusijos e, įtakos didėjimo Arktis regione, ar jūs tai pastebite? Ir <clears throat> aš kadangi esu iš Lenkijos, tai kaip jūs manote, e, įvykiai Arktis regione, naudingų užkasenų gavyba paveiks apsirūpinimą energijos ištekliais Europos Sąjungos. Ačiū ministrė, dabar jums suteikiamas 20 minučių atsakyti klausimus, sureaguoti į komentarus. Taigi galite pasirinkti eilės tvarką, kaip jums patogiau, prašau. <clears throat> Ačiū už e, labai svarbius, e, išsamus klausimus, kurie apriepia daugelį sričių. Galbūt norėčiau jūs šiek tiek sugrupuoti. Pirmiausiai noriu atsakyti kolegė iš Lenkijos dėl apsirūpinimo energijos ištekliais saugumo. Tai yra sminės svarbos klausimas mums visiems. Manau, kad e, Norvegija iš tiesų yra labai prognozuojama partnerė ES, kalbant apie apsirūpinimą energijos ištekliais, 25 procentai ES suvartojimų gamtinių dujų yra importuojama iš Norvegijos. Na, aš turbūt nesu visiškai objektivus taip teikdamas, tačiau manau, kad politinė rizika susijusi su dujų iš Norvegijos importu yra nulinė. Taip pat mes esame pasirengę ir toliau šią partnerystę plėtoti. Puikiai žinome, kad gamtinės dujos e, reiškia tam tikrą prasme perėjimą nuo e, iškastinių kūrų pasinaudojančios visuomenės į e, prie atsinaujinančių energijos išteklių ir mes labai skatiname tą transformaciją, tą perėjimą ir jeigu mes, pavyzdžiui, galėtume pakeisti gamtinės dujas, jų naudojimą akmens anglimi, tai turime nepamiršti, kad deginant e, gamtinės dujas e, CO2 į aplinką išmetama du kartus mažiau nei deginant anglis, e, akmens anglį ir Tai taip pat yra susijęs su Paryžiaus klimato kitos konferencijoje prisimtais įpareigojimus. Kalbant apie Norvegijos kontinentinį šelfą ir naftos bei dujų išteklius e, jame, tai gamtinės dujos e, pasižymė visomis minėtomis kokybinėmis savybėmis, kurias aš minėjau, kalbant apie apsirūpinimo energetiniais ištekliais saugumą ir taip pat e, jo tarša yra daug mažesnė nei iškastinio kūro. Kur Taip pat reikia nepamiršti, kad naftos gavybai mūsų kontinentinėme šelfe galioja patys grįžčiausi pasaulyje aplinkosauginiai reikalavimai ir apribojimai. Ir būtent dėl jų Norvegijoje išgaunant gamtinės dujas ir naftą aplinkos tarša yra tai mažiausia pasaulyje. Kalbant apie Norvegijos šiaurinėje dalį, mes e, savo veiksmais aiškiai parodome, kad pramonės plėtra, akvakultūra, žemės ūkis gali e, sklandžiai būti plėtojami kartu su naudingu iškasenų gavyba, jeigu jai yra taikomi patys griežčiausi aplinkosauginiai standartai. Reikia naudotis ne tik pažangiausiamis technologijomis, ką mes darome, tačiau siekti ir toliau ir tai, kad e, mūsų turtingiausios išteklių jūros ir vandenynai mūsų šelfe tą tik tai įrodo. Ant Antras, antra klausimų grupė yra susijusi su klausimais apie mūsų santykius su Rusija ir kaip turėtume su ją elgtis. Faktas yra tai, kad šiuo metu pastebime šiaurėje labai asimetrišką padėtį Rusijos ir e, Norvegijos pasienyje, kolos pusėsalėje. Ten veikia vienas iš didžiausių karinių bazių Rusijoje. Yra koncentruota labai daug karinių pajėgų Murmanskėje visame kolos pusėsalyje. Ir per šaltąjį karą jau mes su to reiškiniu nuolat turėjome reikalų, bent jau vienas parlamento narys pagristai minėjo, kad e, Rusijos karinis biudžetas nuo 2005 beveik padvigubėjo iki šių dienų. Taigi pasitelkia NATO struktūras ir taip pat ES atitinkamas struktūras bandome spręsti šį klausimą. Ir todėl mes e, esame priklausomi nuo NATO valstybių tarpusavio solidarumo ir mūsų saugumo politikos inkaras yra NATO sutarties penktasis straipsnis, tačiau tuo pačiu metu mes siekiame stiprinti ir savo gynybinius pajėgumus, manau. Atsižvelgiant į dabartinę saugumo padėtį mūsų kaiminystėje. Europa ir aš apie tai minėjau jau savo įžangoje, dabar jau patekusi į tokią situaciją, kuomet mums reikia patiems prisimti didesnį atsakomybę už savo pačių saugumą ir tą jau seniai reikėjo ir reikia padaryti, vadovaujantis e, taip pat ir mūsų nacionaliniais interesais. Tačiau kaip mes šiaurėje sugebame toliau tęsti bendarbiavimą su Rusija, apie kurį aš minėjau, ir kartu pritaikydami visas ribojimasis priemonės, visas sankcijas, kurias ES nustatė. Manau, kad ES reaguodama į Rusijos veiksmus ir e, tarptautinės teisės pažeidinėjimus, aneksuojant Krymo pusęsalį ir destabilizuojant padėtį Donbaso regione, nusprendė pasirinkti sankcijas, ne prieimė sprendimų dalyvauti karinėse veiksmuose arba eksportuoti lengvosius šaunamosius ginklus į Ukrainą. Ir būtent tai buvo sureaguota į Ukrainos sienos pažeidinėjimus. Ir e, taip pat buvo po to, kaip visi žinome, priimti pirmasis ir antrasis Minsko susitarimas ir manau, kad kuomet tų susitarimų nuostatų bus laikomasi, tai sankcijas bus galima atšaukti, tačiau mes negalime <clears throat> pritaikyti sankcijų, tiksliau atsisakyti tų sankcijų, kuomet pirmą kartą po antro pasaulinio karo pabaigos viena ES valstybė užėmė dalį kitos teritorijos. Jeigu dabar atsisakytume tų sankcijų, tai galime tik įsivaizduoti, koks tai būtų precedentas, taigi visiškai palaikau ES poziciją šiuo klausimu. Tačiau kartu, kaip minėjau, mes sugebėjome tęsti bendradarbiavimą žemesnių lygmenių su paprastais Rusijos žmonėmis, nes Rusija yra tuo suinteresuota. Pavyzdžiui, e, turėtume stabdyti bendras gelbėjimo operacijas Barenso jūroje. Sankcijos tokių operacijų nepriepia, taigi bendradarbiavimas yra tęsiamas ir aš manau, kad ir ateityje mes laikysime šiek tiek kitokio požiūrio e, susijusio su žmogaus teisėmis, pilietinė visuomenė, LGBTI teisėmis. E, e, taip pat pozicijos išsiskirs dėl sienų tarp valstybių. Kalbant apie dabar dar, vienas, dar vieną klausimų grupę susijusiu su Brexitu. Britų vyriausybė, tiksliau dabar po Terezos Mei premjerės kalbos tapo aiškesnė vyriausybės pozicija. Panašu, kad Junktinė karalystė nesirenka laisvos prekybos susitarimo su Europos Sąjunga Tačiau dar reikia formaliai, kad būtų aktyvuotas 50 straipsnis. Taigi toks yra busimųjų darybų pamatas dabar tarp ES ir Junktinės karalystės. Pirmiausiai reikia sustarti dėl išstojimo, po to reikės e, pradėti darybas dėl laisvos priekybos, jeigu teisingai supratau, e, Terezos Mei kalbą, taip pat ir kitų e, Junktinės kristės aukštų pareigūnų, skaitant kolegą Borisą Johnsoną, Britų vyriausybės darbo tvarkė nėra numatytas noras išlikti muitų sąjungoje ar bendrojoje rinkoje. E, Junktinė karalystė nori klasikinio laisvos prekybos susitarimo. Panaši situacija yra ir santykiuose su. su Norvegiją, nes dalyvaudama Europos ekonominėje erdvėje mes esame sudėdamoji bendrosios rinkos dalis ir todėl mūsų rinkos rinktinė karalystė yra bendra. Taigi Norvegija susiduria su tais pačiais iššūkiais kaip ir Europos Sąjunga, kalbant apie santykius su rinktinė karalystė. Taigi šios klausimus turėsime spręsti, todėl dabar Mes paglaidom, palaikome glaudžius ryšius su komisijos pareigūnai šiais klausimais, nes jeigu ES parengs laisvos prekybos susitarimą su Junktinė karalystė, tai mes taip pat sėdėdami toje valtyje turėsime panašų pasitarimą pasirašyti. Būtų galima užduoti hipotetinį klausimą, kaip būtų, jeigu Junktinė karalystė nebūtų nusprendus įsiekti laisvos prekybos susitarimą su ES Na, tai, ko aš išmokau dalyvaudamas politikoje, yra <clears throat> principas, kad nereikia atsakinėti į hipotetinius klausimus, kas būtų, jeigu būtų. Aš manau, kad Junktinė karalystė siekia geriausiais būdais apginti savo interesus, tačiau galiu pasakyti savo bičiuliai iš Junktinės karalystės, kad mes laikomės tos pačios pozicijos. Aš taip pat norėjau, kad e, Junktinė karalystė nebūtų išstojusi iš Europos Sąjungos mums tikrai e, būtų neprošalį tarpusio santykiai su antra ir trečia pagal dydį ES ekonomika, neligų kokiais statistiniais duomenimis vadovautumėmės ir taip pat e, tikrai būtų mums buvo neprošalį pasikliauti didžiausiamis Europos karinėmis pajėgomis. Taigi dabar Norvegija turi pasinaudoti savo ryšiais tiek Junktinė karalystėje, tiek ES tam, kad išspręstų problemas, kurios kils Norvegijai dėl Junktinės karalystės išstojimo, tačiau tokia yra tikrovė ir turime gerbti Junktinės karalystės žmonių valią. Atsakant į klausimą dėl Arktis regionų situacijos įžangoje kalbėjau dėl tinkamos ataskaitos, kuri parengta, manome, kad e, ji tikrai yra aukšto lygio. Ir aš pritariu tiems kompromisiniams pakeitimams, dėl kurių buvo sudėrėta kolegė iš Švedijos, noriu pasakyti, kad dėje matome ir pastebime, kad klimato kaita Arktis regione vyksta dvigubų greičių. Linkdis su kitais regionais tai mums kelia didžiulį susirūpinimą, matome tirpstančius ledynus grėsmės kylančias įvairiems augalų ir gyvūnų rūšiams, jų buveinėms Arktis regione, žinome, dėl ko tie pokyčiai vyksta ir dėja taip yra. To, tokie yra faktai. Todėl labai džiaugiuosi, kad tiek Norvegija, tiek Europos Sąjunga siekia įgyvendinti Paryžiaus konferencijoje pasirašytame susitarime užsibrėžtus tikslus. Žinoma, mes visapusiškai esame įsipareigoję tų tikslų siekti ir glaudžiai bendradarbiaujame su ES. Gyvendydami atitinkamas priemonės, taip pat buvo užduotas klausimas, kurį uždavė kolega iš Danijos. Dėl prekybos ir protekcionistinių priemonių kurios yra taikomos, mes dabar esame patekę į tokią padėtį, kad ES ir Norvegija labai glaudžiai bendradarbiauja bendrosios rinkos kontekste, kuomet tapome bendrosios rinkos dalimi. 93 metais pasirašė ekonomijos erdvės susitarimą, mes pasirinkome nedalyvauti muitų sąjungoje ir tas sprendimas buvo pakankamai sudėtingas, e, kuomet vyko narystės darybos, 94-aisiais buvo surinktas referendumas, kaip minėjau, 10 procentų mūsų gyventojų yra įsikūrę už poliarinio rato. Taigi ir ten, Norvegijos šiaurėje, žmonės e, didelė dalimi užsima žemės ūkiu. Norvegijoje žemės ūkis yra kultivuojamas tiek lygumose, kur įsikūrė labai daug jaukių mažų kaimelių, tačiau taip pat ir kalnuose. Jis yra kultivuojamas ir mes esame pasirinkę tokią strategiją, kurioje gyvendindami mes nenorime, kad žmonės išsikeltų iš šiaurės, galite įsivaizduoti, dėl kokių priežasčių mes to siekiame, tačiau dabar turiu pripažinti, kad ūkis ūkininko Šiaurės Norvegijoje, kur yra laikomos 10 karvių, ir ūkis Pietų Norvegijoje, kur laikomos tūkstantis karvių, negali tarpusavyje konkuruoti. Todėl e, tos ūkius Šiaurėje, žinoma, reikia labiau remti, bet mes esame pasirengę aptarti šio klausimo įvairius aspektus. Jeigu ES pateiktų labai patrauk patrauklų mums pasiūlymą dėl, e, pavyzdžiui, apdarotos žuvies eksporto Europos Sąjungo, tai mes galime šį klausimą svarstyti, tačiau vis tik tai norėjau pabrėžti, kad egzistuoja tam tikros subjektyvios priežastys, kodėl dabar yra taikomas protekcionistinės priemonės, tačiau dalyvaudami PPO mes esame įsipareigoję šios rytė siekti pažangos, todėl Norvegija, Šveicarija ir Kanada susitarė PPO kontekste prieš metus Nairobija e, laipsniškai atsisakyti visų subsidijų žemės ūkio sektoriui ir e, tos priemonės tikrai labai skaudžiai atsilieptų kai kuriems mūsų ūkininkams, tačiau mes e, pritarėme šiam kompromisui. <clears throat> PPO kontekste ir dabar PPO siekia, kad e, visos narės atsisakytų protekcionistinių priemonių ir per timiausius metus reikės dar labai daug pastangų dėti daugelį sričių, kad jų neliktų, pana pirmininkė. Deja. Ačiū, ministrė. Už tai, kad atėjote į mūsų komitetą ir atsakėte į visus klausimus, įvyko tikrai vertingas keitimasis mintimis prieš pat e, mūsų balsavimą dėl Arktės pranešimo. E, dėl bals, prieš balsavimą dėl aktės pranešimo bendrame posėdė su Envi komitetu. Noriu padėkoti Jums ir Jūsų šaliai. <clears throat> Kolegos, savaitgalį turėjau galimybę susipažinti su ką tik paskelbtų demokratijos indeksu. <clears throat> Nežinau, ar esate apie jį girdėję. Jį rengia The Economist e, leidinio e, ekonominės žalgybos padalinys ir kartą per metus įvertina 160 šalių. E, Vokietija 20 vietoje, bronzinį medalį laimėjo Švedija, antroje vietoje sidabro medalį laimėjo Islandija ir vėlgi <clears throat> dar kartą Norvegija įvertinta. Uh, kaip aukščiausių demokratijos standartų valstybė pasaulyje. Sveikinu, tikrai didžiuojamės tuo, kad turime tokią kaiminę. Gerai, praleiskite laiką Europoje ir tikiuosi, kad toliau palaikysime tokius e, gerus Europos ir Norvegijos santykius. Hadi, güzel. So we're uh, under a bit of time pressure, so we continue. Laiko turime netiek daug, <clears throat> todėl dabar penktas, šeštas, septintas ir aštuntas darbo tvarkės punktai. E, kalbėsime apie vakarų Balkanus Albanijos, Bosnijos ir Segovinos, Makedonijos ir e, Jotkalnijos pranešimai. Kiekvienai šaliai numatyta po 20 minučių ir dabar e, antrasis e, pranešimo dėl Albanijos svarstymas. Žodis ponui Fleckensteinui pristatyti m, pakeitimus bei kompromisus ir paskui bus šiek tiek laiko klausimų ir atsakymų. Raundui prašau, ponė Fleckensteinai. <clears throat> Ačiū pirmininkė kolegos. Toliau kalbėsiu gimtąją kalbą. Äh, die sich an der ersten Aussprache des Berichtes Ende November. Ačiū. Lapkričio mėnesį mm, dalyvavome pirmoje diskusijoje, po to sulaukėme 231 pakeitimo. Labai džiaugiuosi, kad sugebėjome susitarti dėl 18 kompromisinių pakeitimų ir apriepti visas svarbiausias pranešimo pastraipas, pritarint uh, didžiai daugumai šešėlinių pranešėjų, už tai noriu padėkoti nuoširdžiai, taip pat ir šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Kadangi galint pabrėžti, kad dauguma Albanijos vykdomų reformų rengintis narystį ES susilaukia paramos iš visų politinių partijų ir frakcijų, tai na, padaro pranešimo nuostatas dar svaresnėmis. Svarbiausia, prioritetinėse sritėse Albanija yra pasiekusi pažangos. Prašymė parašyta, kad jeigu bus žengti pirmieji žingsniai dėl teismų reformos įgyvendinimo, reikia ir jau galima būtų pradėti narystės darybą. Žinome, kad Teisingumo sistemos reforma trunka ilgą laiką ir Su jie yra susiję dar labai daugelis paralelinių, lygiai grečių procesų, vadimosios teisingumo sistemos reformos veiksmingumas ir poveikis gali būti išmatuojamas, pavyzdžiui, tuo, kad Albanijos konstitucinis teismas pateigiamų Venecijos komisijos išvadų patvirtino siūlomų teisės akto atitikimą konstitucijai, taigi dabar buvo pašalintos visos kliūtis pradėti jiems gyventi. 16 metais buvo pradėta gyventi teisingumo sistemos reforma, kurios pagrindas yra e, būtinybė atlikti visų teisėjų ir prokurorų kvalifikacijos patikrinimą, tai ne tik vyriausybės, tačiau viso parlamento, įskaitant ir opoziciją, nuo pelnas, kadangi šie teisės aktai buvo patvirtinti bendromis pozicijos ir opozicijos pastangomis. Viešojo sektoriaus reforma juda šiek tiek lėčiau priekinį, mes pageidautume. Kova su organizuotu nusikalstamumu taip pat e, atneša jau apčiopiamų vaisių, tačiau irgi nėra pakankamo masto. Pažanga pasiekta kovojant su korupcija, priimant atitinkamus įstatymus, reikia toliau dėti pastangas, primant atitinkamus teisės aktus dėl kovos su diskriminacija ir nepilnamečio apsaugos, nors taip pat padaryta pažanga. Nepaisant to, pranešime atkreipiamas dėmesys, kokiu dar papildomų pastangų reikia iš Albanijos, tai yra visapuškai baigti vykdyti teisingumo sistemos reformą, siekiant užsitikrinti ilgalaikį kovos su organizuotu nusikalstamumu sėkmę. Taip pat reikia atkreipti dėmesį ne tik į nusikaltimų tyrimus, tačiau taip pat ir baudžiamai persekiojimą, siekiant kaip galutinio tikslo nusikalstamų organizacijų ir tinklų išformavimo. Taip pat būtina stiprinti kovą su korupcija, stiprinti Ar jau baigis man laikas, kiek man buvo skirta? O kiek man dar galima kalbėti? Dabar iš manęs atimėte 10 sekundžių, bet gerai kalbėsiu greičiau. Taigi dabar tik trumpai paminėsiu administracinės reformos tolesnis vykdymas yra labai svarbus bendrabiavimas su pilietinės visuomenės struktūromis, mažumomis, socialiniam dialogo vystimas Noriu padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą, už eh, <clears throat> pakeitimų pasiūlymus ir dar šiek tiek eh, išsameu pabrėžti atskirius pranešimo aspektus. Eh, tai yra švietimo sistemos modernizavimas, aplinkos sauga, <clears throat> ombudsmeno institucijos įgaliojimų stiprinimas, lyčių lygybės užtikrinimas bei politinis stabilumas visame Balkanų regione. Tikimės, kad Albanija ir toliau dės pastangas siekiant šio tikslo kaip iki šiol. Tikiuosi, kad turėjote laiko e, susipažinti su kompromisinių pakeitimų nuostatomis. Manau, kad dėl gero bendarbiavimo su šiais pranešėjais šis pranešimas tikrai pavyko neblogas. Ačiū pranešėjui. Turime 20 minučių viso pranešimo svarstymui keturios su pusė minučių šešėliniams pranešėjams ir galbūt kiti kolegos taip pat, ką nors turės galimybę pasakyti. Pirmiausia, ponas Kulkan, ačiū ponui Flekenštenui už subalansuotą pranešimą ir gerą bendradarbiavimą. Aš palaikau kompromisinius pakeitimus, nes jie atitinka <clears throat> pagrindinę pranešimo mintį. Porą pastabų. Pasisakau už tolesnį Albanijos integracijos procesą. Manau, kad reikia pripažinti e, pažangą, kurios šalis pasiekė turėtume nusiųsti signalą ir paskatinti e, svarbiausias reformas, teisingumo sistemos reformos įgyvendinimą ir svarb, reikia siekti svarbios pažangos pagrindiniais penkiais prioritetais. Turime paraginti Albanijos politikus pasis, pasiskubinti, e, pasirenkti busimiems parlamento rinkimams. Taip pat e, esame susirūpinę dėl pažangos, priimant svarbiausius įstatymus parlamente. Dar nemažai reikia čia nuveikti, ypač kovojant su korupcija organizuotų nusikalstamumu, bei kovojant su narkotikų gamyba ir narkotikų kontrabanda. Palaikau svarbiausius pakeitimus dėl žiniasklaidos laisvės, bei taip pat dėl aplinkosaugos klausimų šalyje. Manau, kad turime pa, pa, pabrėžti Albo, Albanijos vaidmenį regioninėme bendradarbiavime. Ir paskutinis pastebėjimas. Sparčiai e, aštrėja mažumų teisų ir mažumų teisų apsaugos klausimai. Mane stebina, nes anksčiau tie klausimai ne, ne, nebuvo tokie problematiški, netgi e, kuomet tą pranešimą rengė Likos Kultis, mano geras draugas iš Graikijos. Ačiū. Ačiū ponui Kukanui, dabar ponas Tenukas. Ačiū. Ekar frakcija taip pat sveikina poną Fleckensteiną parengus subalansuotą pranešimą. Albanija šalis, kaip šalis kandidatė toliau deda pastangas, kad e, įgyvendintų reikalingas reformas ir Mm, dirba dėl, e, dar įgyvendinama įvairius ES teisino skyrius, teisingumo, kovos organizuotų nusikalstamumu, čia pritarsiu kolegos Kukano žodžiams, tai svarbiausi iššūkiai ir didžiausia susirūpinimą keliantis klausimai e, šalies visuomeniai. Tai yra regioninė problema, aktuali ne tik Albanijai, bet visiems vakarų Balkanams. Taip pat sveikinu e, tai, kad rengiamasi keisti rinkimų įstatymą parlamente. Man kelia susirūpinimą viena pastraipa, kurioje kalbama, kad neseniai vėl išaugo pabėgėlių prieglapšio prašom, prašančių pabėgėlių skaičius iš Albanijos atvykstančių Europos Sąjungą. Reikia šį klausimą išspręsti, nes eh, <clears throat> prieglapšio prašymai iš piliečių, kurie yra e, šalies kandidatės ES piliečiai yra prieštaringas dalykas kaip su Kopenhagos kriterijų įgyvendinimu. Mane neramina ir Albanų, Albanijos džihadistų klausimas, taip pat tai, kokių priemonių galime imtis, ypač dabar, kuomet ISIS stumiama į kampą ir tik tik geriausiai bus nugalėta. Galbūt vienintelis geras dalykas, ko pasieks prezidentas Trumpas, tai ISIS sutriuškinimas. Uh, Tačiau džihadistams grįžus jie turėtų būti persekiojami ir teisiami už visus e, nusikaltimus įvykdytus vidurio rytuose. Ačiū, Alde. E, frakcijos vardu panas Kučiuk. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasiveikinti poną Fleckensteiną. Parengus puikų pranešimą. Uh, rengiame e, kompromisiniai pakeitimai. Juose akcentuojama, kad daug pasiekta praėjusiais metais. E, taip pat Albanijos pažangai gyvendinant politinius kriterijus. ES integracijos procesas apima penkių prioritetų sieki, taip pat teisingumo reformos įgyvendinimą. Tai gera priežastis ES komisijai rekomenduoti pradėti dėrybas e, su dėl saimo su Albanija, tai turėtų įvykti po rinkimų e, šalyje. Džiaugiuosi, kad ponas Fleckenstein ir kiti kolegos pritarė šiai minčiai pakeitimuose, nes dabar tikrai geras laikas Albanijai pradėti šį procesą. Žinoma, iššūkiai išlieka ir 2017 vyks parlamento rinkimai šalyje, tai ir bus tikrasis e, šalies išbandymas rengiantis stojimo dėryboms. Albanijai labai svarbu surenkti laisvus ir demokratiškus rinkimus, įgyvendinant tolesnės reformas. Ir čia. Ir tai yra svarbiausias pranešimo akcentas. Aš taip pat parengiau pakeitimą ragindamas Albanijos valdžią imtis priemonių ir paskatinti Albanijos piliečius reziduojančius užsienyje balsuoti šalies rinkimuose, būnant už šalies ribų. Ir už tai ir balsuosiu rytojaus balsavime. Pakeitimuose aptarti visi iššūkiai iškilę šaliai ir pozityvus žingsniai, kurių, kurias žengia vyriausybė ir akcentuojama, kad reikia dar daugiau padaryti, kuriant uh, tolerancijos ir visų mažumų įtraukties uh, atmosferą. Ačiū. Guja Angel vardu Pane Zakurafa. Ačiū pirmininkė, ponė Fleckensteinai. Kompromisiniai pakeitimai apima svarbiausius pranešimo aspektus, bet aš noriu aptarti du labai svarbius stojimo kriterijus, kurias bendrėje privalo uh, užtikrinti santykiuose su trečiosiomis šalimis reikia įgyvendinti visapusiškai kai kuriuos reikalavimus. Tai yra puoselėti gerus kaiminius santykius ir gerbti mažumas. Kaip jūs ir sakote savo pranešime, Albanija privalo puoselėti visas mažumas, visų mažumų teisės savo teritorijoje, pavyzdžiui, Romų, mažumą. Ji taip pat turi išspręsti mažumų teisinio statuso klausimą. Ypač, ir, ypač mažumų religinės teisės. Aš apie tai išsamei nekalbėsiu, bet noriu pasakyti, kad mes paraginome Albanijos valdžią užtikrinti, kad mažumų religinės teisės būtų visapusiškai gerbiamos. Galiausiai noriu pasakyti dar štai ką. Jūs minėjote pažangą pasiektą e, siekiant gerų kaiminių santykių. 18 kompromisinis pakeitimas apie tai ir kalba. Bet jūs tikriausiai žinote, kad neseniai įvyko <clears throat> Neseniai Albanijos premjeras ir jo vyriausybės nariai e, padarė pareiškimų Graikijos klausimus. Iš tikrųjų, prieš Graikiją. Ačiū, sako pirmininkas. E, dabar ponas Meserič, žaliųjų frakcijos vardu. Mes irgi džiaugiamės tuo, kad galime pasveikinti poną Fleckenstein, parengus tikrai gerą pranešimą. E, pasidžiaugti tuo, kaip jis dirbo rengiant pranešimą. Projektas buvo geras ir tikrai pavyko parengti gerus kompromisus. Jie tikrai yra puikus ir visus e, juos remia žaliųjų frakcija. Noriu pasakyti porą dalykų apie turinį. Visų pirma, norime atkreipti jūsų dėmesį į 168 pakeitimą, kuriame akcentuojama dar vis dar išliekanti kraujo keršto tradicija, apie tai kalba ir komisija. E, tai, tai pasmerkė nemaž, nemažą skaičių šeimų ir ypač tokių šeimų vai, vaikai neturi galimybės lankyti mokyklų. Noriu padėkoti ponui Kukanui už e, pateiktus pasiūlymus, ypač dėl E, jėgainių ir dėl aplinkosauginių aspektų. 16 pakeitime geras, pasiektas geras kompromisas, bet noriu pabrėžti, kad iš 71, e, iš 71 hidrojėgainės daugiau nei pusė yra e, saugomose draustiniuose, te, draustinių teritorijose. E, buvo įkurta savioša, pavyzdžiui, draustinis, bet norėtume, kad saugoma teritorija apimtų visą upę. Ačiū, kolegos. Turime dar keturis narius, kurie nori kalbėti. Jeigu visi laikysies skirtos vienos minutės, tai, tai įmanoma padaryti. Pamanė Šuica pirmą. Nu, labai ačiū trumpai, noriu padėkoti ponui Fleckensteinu šį pranešimą, ypač už kompromisinius pakeitimus. <coughs> Matome, kad pasiekta pažanga visose penkiose svarbiausiose srityse, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į aplinkos apsaugą, kur yra problemų, ne tik vidaus problemų ir dėl vandens išteklių, bet e, ir Adrijos jūroje, kuri liečia ir Kroatiją. Tačiau turiu pasakyti, kad e, kaiminiai santykiai geri, kai, e, tačiau turiu pasakyti, kad mėnesio pradžioje Jotkalnyje ir Kroatijoje yra bendrų interesų, Adrijos, Jonijos e, magistralė ir taip toliau ir mes pasakome prieš vamzdynus, nu, kurie planuojame tiesti. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū toliau, panas Boštinaru. Ačiū, ponia pirmininkė, labai trumpai. Tai kaip šalis e, apibūdinama kelis kartus buvo šiame parlamente, rodo, kad kai kurie iš mūsų buvome nesažiningi. Pirmiausia, ar Albanija pasiekė pažangos pastaraisiais metais, taip. Ir tai padarė labai svarbiose srityse. Ar Albanija vaidina pozityvų, konstruktyvų regioninį vaidmenį? Taip. Vaidina, jie vaidina tą vaidmenį ir tai reikia taip pat pripažinti. Ar dvipartinė politinė parama svarbiausiams teisės aktams pasiekta Albanijoje, Tiranoje? Taip. Turime juos paskatinti. Geriausias būdas tai padaryti ir toliau e, e, siekti pažangos atveriant darybas. Aš žinau, kad yra problemų, kurias reikia atsižvelgti, tačiau turime dabar padėti Albanijai siekti tolesnės pažangos. Ačiū. Ačiū. Pane Teoharus, SKR frakcija. Ačiū pirminkė, aš manau, kaip šešėlinė pranešėja, aš nusipelnau daugiau negu vienos minutės. Na, bet kaip ten bebūtų, pamiršote mane. Aš manau, kad tai, kas yra parašyta pranešime, yra padaryta labai gerai. Tai nupiešia teisingą tikrovės vaizdą. Žinau, tiesa, kad e, yra nusikalstamumo daug Albanijoje, kuris yra susijęs su viešo administracija. Sakoma, kad pažangos pasiekta, tai tiesa, tačiau tai nereiškia, kad pasiektas toks ligmuo, kuris būtų patenkinamas. Kai dėl mažumų, tai Aš bendravau su Graikijos mažuma vienoje šalies dalių. Negalėčiau apibūdinti to susitikimo per minutę ar per valandą. Yra žmogaus teisų pažeidimų graikų gyvenančių Albanijoje atžvilgių. Yra skirtingos taikomos rinkimų taisyklės. Graikai, pavyzdžiui, negali dalyvauti palatuotos rinkimuose Albanijoje. Taip pat e, pažeidžiamas jų teisės išvietimą. Ir todėl svarbu, kad e, šie aspektai nebūtų pamiršti. Ačiū ir toliau. Panas Epidėjos paskutinis kalbės. Ačiū pirmininkė, aš taip pat Noriu padėkoti panu Fleckensteinui už jo subalansuotą pranešimą. Jis rašo apie pažangą, kuri, kurią pasiekė uh, Albanija ir ministritis, kurias reikia didžiai stebėti ir raginti siekti, kuriuose reikia raginti siekti tolesnės pažangos, kad e, galėtume pradėti prasmingas stojimo dėrybas. Aš nekal, nekartosiu ankstesnių kalbėtojų komentarų. dėl graikų mažumų teisų pažeidimų, tačiau norėčiau paminėti štai ką. Albanija vakarų Balsanuose yra, Balkanuose yra vienintelė šalis, norinti įstoti į Europos Sąjungą, kuri turi teritorinių pretenzijų kaiminėms šalims. Matoma E, gerų karinių santykių ir sutarčių pažeidimus. E, svarbu, kad ir čia būtų pasiekta pažangos, kol perėsime prie darybų, nes kitaip situacija bus panašiai kaip su Turtija. E, kalbėsimės, tačiau nieko nepasieksime. Ačiū, kolega. Pone Fleckenstein. Norėtumėte trumpai sureaguoti. Jeigu taip mielai prašote, ponė pirmininkė, noriu kreipti dėmesį ir paminėti tris aspektus, kad sutaupytume laiko. Pirmiausiai, taip suprantu, kad ne visi kolegos iš Graikijoje sutinka su pranešimo nuostatomis, nes aš pamėginau prašymę neminėti atskirų mažumų teisų savo formuluotės pateikiau bendresnė forma, nes savame suprantama, kad reikia pagerinti visų mažumų situaciją. Antra, aplinkosauga yra labai svarbus klausimas, tačiau turime suvokti, kiek toli galime kištis į Albanijos vidaus reikalus savo pranešimo nuostatomis, siekdami, kad Albanija ir toliau žengtų arba nenukryptų nuo ES narystės kelio. Tačiau nepaisant to, yra labai svarbi ta problema susijusi su minėta jėgainė. E, Dar vienas aspektas - švietimo sistemos modernizavimas, profesinės perspektyvos suteikimas jaunimui. E, turime ateityje šiai sryčiai skirti daugiau dėmesio, nes e, pastebėjome, kad pastaruoju metu padaugėjo daugiau prieglopščio prašytojų iš Albanijos, tai reikia spręsti šios šalies švietimo ir uh, užimtumo problemas. Ačiū, daugiau specifinių klausimų niekas neturi. <clears throat> ir generalinio direktoratas Toms. E, Noriu priminti kolegams, kad balsuojama bus rytoj, iš ryto, sausio 31 dieną. Ačiū visiems už pasisakymus. Toliau. Kitas klausimas. Šeštasis. Pranešimas apie Bosniją ir Hercegoviną. Antras svarstymas. Ir man malonu suteikti žodį mūsų pranešėjai Danui Kristianui Prėda. Pane Prėda, 3,5 minutės, kaip ir ponas Fleckenstein. Tris minutės. Labai ačiū visiems kolegoms, kurie bendrą darbą. 288 pakeitimus turime. Vadime parungti įtraukiančius kompromisus ir žinia, mes, kurią mes norime pasi, pasiūsti, yra, kad mes remiame Bosniją ir Hercegoviną jos kelyje į Europos Sąjungą. Ir tai, reikia, tai reiškia, kad reikia tęsti reformas, raginti jūs eiti į priekį. Bendradarbiavimas su e, institucijomis bus būtinas, e, vykdant reformas, e, gyvenant reformų darbo atvarkę. Antrame kompromise Taip pat keliame klausimą dėl institucinių reformų ir apgalėstavimą dėl to, kad dažnai yra politinių nuomonių išsiskirimų tarp etinių grupių, kas turi neigiamą poveikį reformų keliui. Reikia išlaikyti konsensusą dėl Europos integracijos ir kovoje su korupcija, viešajame administracijoje. Taip pat pabrėžiame, kad būtina Ir tai nėra paslaptis, kad būtina, kad Bosnija Hercegovina taptų veiksmingai veikiančią valstybę, kad būtų e, demokratiškai savojami žmonės. Ir mes dar kartą siunčiame savo neseną rezoliuciją dėl institucinių reformų, dėl federalizmo principų taikymo, decentralizacijos, e, legitimaus atstovavimo. Aš manau, kad tai, tai atrodė, kai kurioms partijoms tai sukėlė daug e, emocijų. Praėjusią savaitę aš ten lankiausi ir diskutavau su e, įvairiais politikais. Turiu pasakyti, kad aptarėme taip pat Sarajeve praėjusią savaitę su Bosnijos ir Saulės parlamentinė asamblėje kolegomis. Yra kompromisų, kuriuose kalbame apie šios karštus e, klausimus, pavyzdžiui, dėl stabilizavimo ir asociacijos kompromitinio komiteto įkūrimo, kuris jau turėjo būti sukurtas prieš 18 mėnesių. Ir norėčiau pasakyti, kad gėda, kad mes e, numatome deblokuoti šios asamblėjos įkūrimą, tačiau patys to nepadarome. Man atrodo, kad tai unikalu, kad mes negalime įsteigti to komiteto. Man atrodo, kad yra riba. Reikia aiškiai siūsti signalą, kad taip negali toliau tęstis. Ir čia net atrodo, kad Bosnijos e, parlamentarai nenori su mumis sustikti dėl to. Čia reikia išeiti iš šios aklavitės. Taip pat norėčiau paminėti 20 kompromisą ir žodžio ir žiniasklaidos laisvės klausimą. Tai mums vis dar e, kelia problemų. Apie tai kalbėjome, apie tai praėjusią savaitę su Bosnijos parlamentarais ir kėlėme klausimą dėl to, kad būtų leidžiama visiškai nepriklausomai dirbti e, žiniasklaidai, nesikišant politikams. Taigi tiek, ačiū visiems uždėmesi, ponia pirmininkė. Merci. Ačiū. Labai ačiū. Lygiai 3,5 minutės. Na, dabar žodis ponui Pitsulai, kuris yra parlamentinės delegacijos su Bosnija Hercegovina pirmininkas. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu pasveikinti pana Predą, padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Nes daug sudėtingas dalykas negu politinė situacija Bosnijoje ir Hercegovinoje yra kaip toliau plėtoti santykius su šia šalimi. Taigi rezoliucija yra galimybė kelti klausimą mums patiems, kokia yra tikrovė Bosnijoje ir Hercegovinoje. Turime toje šalyje daug saugumo ir saugos iššūkių, tačiau tie visi prieštaringi dalykai daugiausia susijęs su e, vidaus politikos reikalais. E, Barcelona Hercegovina turi įsipareigojimų tiek trumpalaikio, tiek ilgalaikio ES atžvilgių, tačiau e, svarbiausia yra reformuoti Daytono sustarimą. Ir bet koks sprendimas ateityje gali būti pagristas tai vidaus konsensusu ir ne, jis negali būti primestas iš išorės. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad visos e, šalies tautybės turi būti, turi turėti lygias teisės. Taip pat yra daug veiksnių e, ir išorės aspektų, kurie įtakoja Bosniją ir Hercegoviną, tačiau svarbiausias klausimas, koks bus, kokia bus naujos Amerikos administracijos poziciją Vakarų Balkanų atžvilgių. Tai yra taip pat svarbus aspektas. Ačiū, kolega. Toliau frakcijų atstovai. Pirmasis. Pirmoji pina, ponia Šuica. Aš esu, sorry. Atsiprašau, pirmiausia, šelniai pranešė ponas Papadakis. Ačiū, Jūli Brotri. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū pranešėjui kuris susižvelgia į kai kurios mūsų pakeitimus savo kompromisinėse pakeitimuose, ypač į tos, kuriais pabrėžiamas socialinis lygmuo. Jam nebuvo skirimo pakankamai dėmesio iki šiol. Tuntaminyje <clears throat> pažanga stojimo į Europos Sąjungą Bosnijos. Labai svarbu ne daryti jau dabar sudėtingos situacijos dar sudėtingesnė. Kolegos, noriu paminėti, kad uh, antrajame pakeitime minimi steigėjai yra labai svarbus. Uh, šis pakeitimas rūpi mano frakcijai. Ir visas parlamentas turėtų atkreipti į tai dėmesį į Europos žmogaus teisų teismo sprendimą, kuriame teigiame, teigiame kad būtina visapuškai užtikrinti Bosnijos ir Cegovinos piliečių teisės nepriklausomai nuo jų etinės priklausomybės ar kilmės. Tas sprendimas turi būti be išlygų įgyvendintas Bosnijoje ir Cegovinoje. Asmeniškai manau, kad mes turėtume dar kartą pabrėžti šį aspektą ir užtikrinti, kad 77-asis originalus pakeitimas ir mano 32-as pakeitimas dar kartą būtų įvertinti, nes juose pabrėžiamos <clears throat> visų šalies piliečių teisės nepriklausomai nuo jų kilmės. Taigi šis aspektas mano frakcija yra labai svarbus. Ačiū pirmininkė, ačiū. Žaliųjų vardu ponas, ne, pirmasis ponas Raros, Aldė frakcijos vardu kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti ponui Priedai, kitiems šešėliams pranešėjams už puikiai atliktą darbą pranešimu, puikiai atspindima ta situacija ir problema, su kuriamis susiduria Bosnija ir Hercegovina, nepaisant to žinome, kad labai daug dar lieka neišspręstų klausimų. Šalis susiduria su įvairiomis problemomis, kai klausimas, kaip bus įgyvendintos, suplanuotos reformos, ar veiks koordinavimo mechanizmas <clears throat> ir kaip ši asimetriška nefunkcionali šalis funkcionuos ateityje. Mes turime pabrėžti institucinio reformų vykdymo būtinybę, tačiau jų vykdymo aplinkybės skiriasi Bosnija, Hercegovina, yra priklausomai skaitant savo konstituciją nuo tarptautinių susitarimų Amerika ir Rusija. Iš tiesų rėmė labiausiai šį susitarimą, todėl <clears throat> kol kas neaišku, kaip jis veiks, rezoliucija iš šios klausimus neatsakoma padėtis iš tiesų labai sudėtinga, nes viena Bosnijos Hercegovinos dalis nuolat kelia klausimus dėl šios valstybės išvyk, išlikimo. ES parlamentas kitos institucijos dėl atitinkamo momento išorės poveikio turėtų daugiau dėmesio skirti e, Bosnijos ir Hercegovinos teritoriniam vientisumui. Dabar žalių frakcijos vardu Ponas Mezerič, ačiū. Pirmininkė, aš dabar norėčiau kalbėti Ivo Šoltės vardu dėl tam tikrų įsipareigojimų, kuriuos jis turėjo prisimti Slovenijoje, taigi jo vardu dabar norėčiau jums perskaityti jo poziciją. Noriu padėkoti ponai Priedai šešiems pranešėjams už gerą bendradarbiavimą Bosnija ir Cegovina susiduria su daugeliu problemų - korupcija, organizuotų nusikalstamumų, prekyba žmonėmis, <clears throat> nepakankama žiniasklaidos ir nuomonės laisvė, bloga ekonominė situacija. Dėl to išslavinę žmonės negauna darbo ir emigruoja į užsienį. Visos šios problemos yra išvardymas rezoliucijos tekste su šešiais pranešėjais sugebėjome susitarti dėl tinkamų formuluočių kompromisiniuose pakeitimuose pritariu pono Prėdos požiūrį išlaikyti teigiamą rezoliucijos teksto dvasę, nepaisant problemų, su kuriamis susiduria Bosnija ir Hercegovina. Vis tik tai noriu pasakyti, kad vadovantis kai kuriais nacionalistiniais interesais į prašymo tekstą buvo įtraukti kai kurie uh, sakiniai, kuriems nepritarė mūsų frakcija, tai yra antrosios pastraipos. Uh, Kompromisinis pakeitimas ten pabrėžiamas, e, pabrėžiami etiniai principai šalia, kur ir taip yra labai susiskaldžiusi, pasidalijusi. Mes e, taip pat nepritarėme atitinkamiems teiginiams, kuriuose kalbame apie decentralizaciją. <clears throat> Mes e, nemanome, kad ES turėtų pritarti požiūriui, kuris neskatintų jokios pažangos, veikiau ar e, regreso. Taip pat nepritariu požiūriui, pagal kurį atskiriami e, Bosnijos e, <clears throat> gyventojai atskirie, kurie dalyjami į atskirias grupės. Šižifinčiai byloje apie tai minima. Taigi, Keli kolegos dar prašo žodžio, jeigu trys, jeigu visi nekalbės ilgiau nei po minutę, keturi, tai galėsime visų išklausyti. Pan Šuica, pirmoji. Ačiū. Aš norėjau priešingai kolega pagirti poną Prėdą už aiškias rezoliucijos formuluotės, kuriuose pabrėžiama pažanga pasiekta nuo 14-15 metų, sustarimo principo laikymasis ir minimi e, šalies pagrindiniai gyventojai steigėjai. Mes žinome, su kokiamis problemomis susiduria Bosnija ir Hercegovina, pradant saugumo politiką, baigiant tarptautinės politikos iššūkiais e, bei e, patirimų poveikių iš išorės, iš Rusijos ir Turkijos. Taigi manau, kad bet kokios e, sustarimo galimybės e, turi e, būti sveikinimas Bosnija ir Hercegovina. <clears throat> Noriu pasakyti, kad visų sudėdamųjų Bosnijos ir Hercegovinos dalių piliečiams būtina užtikrinti vienodas teisės, ypač kruatų kilmės, nes pagal Deitono susitarimą buvo tokia galimybė numatyta. Mes turime bet kokiu atveju ir toliau išlaikyti savo dėmesį, kuris yra skirimas vakarų Balkanų regionui, ponas Ten. Pirmininkė, aš taip pat noriu pasveikinti poną Prėdą. Visuomet yra sunku renkti <clears throat> Bosnijos Hercegovinos pažangos ataskaitą, praėjo daugiau nei dešimtmetis valstybės įkūrimą, tačiau šalis ir toliau neveikia kaip unitarnė valstybė federalinių lygmenių. <clears throat> Įsikišant Rusijai bandoma um, atskiras Bosnijos Hercegovinos dalis vieną nuo kitos labiau atitolinti, ypač šis Respublika Serbska. Nepaisant to, Bosnija ir Hercegovina pateikė E, prašymą dėl narystės, kuris svarstamas taryboje. Mes tikimės, kad jį bus rimtai atsižvelgta ir tikimės, kad po metų galbūt Bosnijai Hercegovinai bus suteiktas šalies kandidatės statusas. Aš tik noriu pasakyti, kad be Kosovo tai yra vienintelė šalis, kuriai dar e, nesuteiktas kandidatės statusas šiame regione, taigi reikia toliau skatinti Bosniją Hercegoviną įgyvendinti savo prisimtus pareigojimus jūsų narystę, panas Salimovičius. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai priedai už puikų, puikiai atliktą darbą. Labai sudėtinga renkti pažangos ataskaitas šiomis temomis, tačiau Europos parlamentas sudaro skirtingos frakcijos ir manau, kad galiausiai mes siunčiame skirtingus signalus ir noriu pabrėžti skirti du iš jų. Pirmasis susijęs su to, kad mes kalbame apie būtinybę e, vienai šaliai bendrauti su komisija laikantis bendros pozicijos, antra vertus mes pabrėžime būtinybę stiprinti Bosnijos federalizaciją, o ji vykdoma etniniu pagrindu e, ir tokio pobūdžio federalizacija dar labiau padalins šalį, padarys ją dar labiau nefunkcionale. Taip pat mes privalome išsaugoti Deitino sustarimus lės konstituciją, kadangi tik jį vienyje šalį, tačiau tuo pačiu metu mes pritarėme pakeitimams, kuriais kvestionuojamas Deitono susitarimas. Norėčiau pratesti pono Prėdos mintį, kuria yra išreiškiama parama e, Europiniai Bosnijos Hercegovinos linijai ir siekia stoti Europos Sąjungą. Ačiū. Dabar kalbėsim, leisime pasakyti galtiniam kalbė, e, paskutinį kalbėtojai, kurie yra iš Bosnijos. Pone Zovko, ačiū, pone pirmininkė, aš nors atstovauju Kroatijai, Europos parlamente, tačiau e, esu užaugus ir gimusi Bosnijoje Hercegovinoje, puikiai susipažinusi su visomis problemomis, apie kuriamis kalbame. Aš noriu palankiai vertinti pono Prėdos pranešimą, kuriame yra pripažįstamas Bosnijos ir Cegovinos problemas ir taip pat pritariu rezoliucijoms, kurios buvo patvirtintos 14-15 metais Europos parlamente, kuriuose minimi federalizmo, federalizacijos principai ir tai yra vienintelis būdas ir kelias nepažeisti Bosnijos ir Hercegovinos konstitucinės sąrangos. Visiškai suprantu kai kurių kolegų minėtus argumentus, tačiau mes kalbame apie idealų pasaulį. Praėjus 25 metams po karo mes turime iškoti Bosnijoje ir Hercegovinoje praktinių problemų sprendimų, pasimokyti iš padarytų klaidų, kuomet buvo vykdoma netinkama politika šioje šalyje ir reikia kalbėti apie e, atskiras etninės grupės, kurios egzistuoja Bosnijoje ir Hercegovinoje, šalies e, steigiamasios e, taut, šalies, šalies steigusios tautas ir reikia gerbti jų apsisprendimą ir tik tai atsižvelgdami jų problemas ir siekius mes galėsime judėti į priekį. Ačiū kolegai, kolegai Zovko, Kristin Prėdą, norėtumėte apiberinti diskusiją. Į komisiją niekas nesikreipia iš kalbėtojų, tačiau jeigu komisijos atstovai norėtų kalbėti, tai turim duoti ženklą. Norėčiau pakomentuoti E, nuoroda į steigiančiasias tautas. E, taip, e, iš Daytono sutarties paimtas terminas, bet čia kalbame apie diskriminaciją to pagrindu, ypač kaip, kaip žinome, kaip nurotai žymajame Seidži Finči sprendime bei Pilaf sprendime. <clears throat> Ir norime E, sumažinti e, etninių nuostatų skaičių konstitucijoje, e, padaryti pakeitimai geri, tačiau nepakankamai geri Bosnijos atžvilgių, todėl toliau bus daromos pastangos, kad visi tekstai atitiktų ES teisyną ir užtikrintų visų piliečių lygybę. Toks mūsų tikslas. Galiausiai kreipiuosi į pranešėją. Norėtumėte apibendrinti. Ačiū pirmininkė. Kolegos, dėkuoju už pasisakymus. Noriu pasakyti štai ką. Visų pirma, apgalėstauju dėl to, kad per vizitą Sarajeve neturėjome galimybės susitikti su pane Vjanovič, Respublikos Sirpskos e, ministre, nes manau, kad visada reikia įtraukti Respubliką Sirpską į e, šiuos procesus Aš pakviečiau ją atvykti į Briuselį. Antra, kai kas lai, minėjo amerikiečių požiūrį, manau, kad turime toliau dirbti su amerikiečiais. E, mes pasiekėme su jais sutarimo pastaraisiais metais šiuo klausimu. Amerikiečių įtaka turi išlikti reikšminga ir būtų tikrai e, kvaila pradėti karą su amerikiečiais dėl kažko tai, dėl Bosnijos Hercegovinos. E, gerbiu mūsų kolegos socialistų poziciją ir tai, kad jie rengėsi balsuoti dėl kompromisų. Aš suprantu, kad yra dauguma, EPP dauguma. EPP e, liberalų ir konservatorių dauguma tokia pati, kaip ir ta, kuri išrinko naująjį parlamento pirmininką, bet aš esu pasirengęs toliau dirbti su socialistų frakcijos kolegomis, ypač toliau nagrinėjant tą steigiančiųjų tautų klausimą ir apibriešti. Dalyvavau Konstitucinių reikalų komiteto posėdėje ir vienas iš ten svarstytų klausimų tai e, mandatų perskirstimas po breksito. Taip pat buvo svarstyta e, e naujų valstybių narių e, gali, tikimybė, įstosiančių e, į ES tikimybę ir buvo kalbėta apie mm, skaičių mandatų, kuris galėtų tekti Albanijai. Taigi aš raginu socialistus užmiršti vidinius karus dėl Bosnijos ir Hercegovinos ir, ir e, taip pat norėsiu, norėčiau padėkoti visiems už paramą. Okay, thank you. The vote on... Balsuosime dėl šio pranešimo taipogi rytoj, kaip visi tikriausiai žinote. Ir dabar periname prie septintojo darbo tvarkės punkto. E, praneš, komisijos pranešimas dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Pirmą kartą svarstysime šį dokumentą. Ir kaip jau yra įprasta, Pirmiausia, žodis pranešėjui, ponui Ivo Vaigl, trumpai pristatyti savo pranešimą. Kokio trumpumo Turime 13 minučių šio klausimo svarsimai, taigi jums 5 minutės ar užteks. Prašau. Kol, kolegos. Antrasis svarstymas 3 E, per antrąjį svarstymo etapą 3 minutės su, su, suteikėme, per pirmąjį svarstymo etapą 5 minutės pasisakymų. Prašau, ponė Vagal. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs visi e, gavote pranešimo projektą, turite jį prieš save. Aš norėčiau paklausyti jūsų, išklausyti jūsų pastabų. Mane e, jos domina labiau nei įsivaizduoju jūs mano pastabos, nes jas galėjote perskaityti. E, kai kalbame apie e, Makedoniją, svarbiausia yra štai kas, ar leisime šiai šaliai siekti pažangos, jai siekiant Europos integracijos, ar ta šalis e, liks ten, kuri dabar yra laukiamojoje salėje, laukimo salėje, kurioje ir taip praleido nemažai laiko. Jau nemažai metų konstatuojame, kad Makedonija tenkina e, ES teisino reikalavimus ir tai kaip, kaip ša, kitos šalis kandidatės. Tačiau to nepakako, kad, būt, kad būtų pradėtos e, dėrybos dėl stojimo su šia šalimi. Tačiau šiais metais komisija įvertino pasiektą pažangą ir galimą dėrybų pradžią, įvertinusi demokratiškus rinkimus. Ir pirmą kartą pirmą kartą buvo iškeltas toks reikalavimas surenkti demokratiškus rinkimus. E, jie įvyko ir įvyko tinkamai, buvo kai kurių pažeidimų, e, nereikšmingų pažeidimų, tačiau didelių problemų nekonstatuota. Deja, Makedonijoje dar nėra patvirtinta naujoji vyriausybė ir atrodo, kad e, jos tvirtinimas <clears throat> bus sudėtingas. Skopje yra svarstomos įvairios alternatyvos. Kai kurios yra tikrai nepatrauklios <clears throat> Makedonijos ateities stabilumui. Būtent e, variantas, pagal kurį rinkimai būtų surenkti iš naujo. Jei rinkimus reiktų pakartoti, tai reikštų, kad krize šalyje išlieka ir kad visos pastangos, kurių ėmėsi parlamentas ir komisija, siekdami susitarimo būt, būt, bus neveltui, niekui. E, minėtame susitarime numatyti e, štai kokie reikalavimai. Visų pirma, politinės partijos privalo prioritetiniais laikyti valstybės interesus, o ne mm, partijų interesus. Kitas peržino susitarimo e, svarbus aspektas - tai e, būtinybė skirti uh, uh, prokuroro skirti, paskirti atsakingą prokurorą, kuris rūpintųsi telefoninių pokalbių pasiklausimų uh, šį klausimą gilintusi. Kiti klausimai - migracijos krizė. Šalis yra svarbi užtikrinant e, stabilę padėtį regione, dalyvauja tarptautinėse misijose. Yra daugybė e, gerų dalykų, bet yra ir nemažai negatyvių aspektų, pavyzdžiui, korupcija, mažumų e, teisų užtikrinimas. E, taip pat pasirašytų susitarimų laikymasis. Teisingumo sistema. Tai dar vienas klausimas. Makedonijai tikrai reikia mūsų palaikymo ir būtent mūsų palaikymo dėka ta šalis galėtų tapti stabilumo veiksniu visame regione. Būtent todėl Makedonijai E, reikia, jį nori bendradarbiauti su ES, reikia pradėti dėrybą su jie. Tai tikrai labai svarbu šiai šaliai. O dėrybų pradžia negali būti siejama su neišspręstais dvišaliais klausimais, tai yra šalies pavadinimo klausimu. Komisija turėtų aktyviau imtis veiksmų uh, įgyvendindama rezoliucijas dėl šalies pavadinimo ir tai draugė su kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei jungtinėmis tautomis. Manau, kad šie klausimai turi būti išspręsti vieną kartą visiems laikams. Ir dvi minutės sutaupiau kolegai Fleckensteinui, sako kalbėtojas. Ačiū, ponė Vaigal. Dabar norėčiau suteikti žodį E, delegacijos su buvusios Rusijos Respublika Makedonija e, vadovui ponui Peterliai. Ačiū pirmininkė. Neturiu daug ką pridurti prie pono Vaigal išsakytų minčių, e, laikausi optimistiško požiūrio. Kaip delegacijos vadovas Norėčiau pasakyti, kad ši šalis kandidatė pasiekė tam tikros pažangos, ji laikosi įsipareigojimų numatytų per žinos sutartyje, tačiau politinė e, šalies padėtis toliau išlieka įtempta. Ir buvo bandoma rasti e, asmenį, kuris galėtų e, suformuoti vyriausybę. Kol kas tas asmuo neras, tas asmuo dar nesurastas, tačiau valstybė tuo suinteresuota, jai būtina kiek įmanoma greičiau suformuoti vyriausybę bei <clears throat> toliau bendradarbiauti su Europos Sąjunga. Padėtis sudėtinga. E, ir vertindami dabartinę padėtį mes tik tai galime konstatuoti, kad džiaugiamės e, tuo, kad išlieka galimybė atverti, pradėti e, stojimo dėrybas su šia šalimi, jei tik tai ji įgyvendins visus e, reika, susijusius reikalavimus. Taigi, tai, tai yra jos tikslas. Tuo suinteresuotas ne tik visas regionas, bet ir e, taip pat ir Europos Sąjunga. Visi suinteresuoti įveikti šią aklavietę, kurioje yra įstrigę šalis ir regionas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą Vaigal puikiai padirbėjus. E, parengtas subalansuotas ir konstruktyvus pranešimas, kuris tuo pat ir e, apima kritinių nuostatų. Sudėtinga ir besikeičianti padėtis šalyje e, pareikalavo papildomų papildomo indėlio, bet aš nebėjau, kad mums pavyks rasti kompromisus. Visiškai sutinku su ką tik prieš mane kalbėjusiais kolegomis. E, ES integracijos siekio išlaikimas pareikalaus visų politinių partijų pastangų. E, ir ES turės iš naujo deklaruoti savo pasirižimą. Po reformų ir vyriausybės suformavimo turi atsiverti galimybę iš naujo pozityviai pradėti stojimo procesą ir stojimo dėrybas, suvokiant, kad neišspręsti dvišaliai klausimai su kaimynais neturėtų būti kliūtimi dėrybų vyksmui, bet tai turėtų būti paskutinio etapo aspektai. E, užsitęsusi padėtis apsunkino e, vidinę situaciją šalyje, kaip kolega Vaigel ir konstatuoja savo pranešime. Tačiau E, rinkimai nebūtinai reiškia, kad pražinio susitarimas nebegalioja. Toliau reikia dėti pastangas siekiant e, nacionalinio vidinio susitaikymo. O ES turi pareikalauti, kad visos sutartį pasirašysios šalis laikytųsi jie prisijimtų įsipareigojimų ateityje. Ir dabar sociamų vardu ponas Picula. Liepo, čestitam izvėsitelių kolegijai. Labai ačiū. Sveikinu pana Vaigant parengus šį pranešimą dėl to, kad jis įtraukia visus svarbiausius faktus ir aiškiai konstatuoja tuos faktus apie šią šalį, kuri turi daug problemų. Parlamentiniai rinkimai vyko gruodžio 11 dieną. Situacija nuo to laiko yra gana stabili. Europos Sąjungos ir parlamento narių pastangų dėka šie rinkimai buvo susijęs su dėliais lūkesčiais, nes situacija buvo gana e, e, nevienareikšmiška. Dabar reikia skubių reformų, siekiant užtikrinti, kad e, normalūs teismai gali dalyvauti tyrimuose, reikia didesnės žiniasklaidos laisvės, daugiau tirti korupciją ir nusikalstamumą, nusikaltimus, tam tikrų pastangų šią kryptimį dedama. Taip pat <clears throat> e, situacija yra susijusi su trapetiniais santykiais. Nacionalinė ekonomika stabili, tačiau yra daug nedarbo, ypač tarp moterų ir jaunimo. Aš tikiuosi, kad e, po rinkiminis procesas naujos vyriausybės suformavimas vyks be diskriminacinės, departinės diskriminacijos ir po viskas e, vyks tinkama kryptimi. Dabar pusantros minutės Guengel frakcija. Pana Sakova. Sakura. Sakurafą. Aš, aš dažnai <clears throat> pabrėžiu, kad mes turime išdėstyti neigiamus aspektus tų šalių, apie kurias rašome. Ponas Vaigal tai sakė ir tai yra būtina, kalbant ir apie Rusijos Jugoslavijos uh, Respublikos Makedonijos pranešimą. Vyksta politinis dialogas. E, rinkimai praė, neseniai praėjo pakankamai gerai, tačiau apskritai trūksta tinkamos politinės atmosferos šalyje, tai kelia problemų. Trūksta politinės valios kovoti su korupcija. teisingumo sistema aukšto lygių yra susijusi su korupcijos atvejais žiniasklaida, prasidės tarnyba taip pat demonstruoja, kad yra įvairių problemų. Iš tiesų grįžtame atgal, jeigu kalbėsime apie Kopenhagos kriterijus. Svarbu tos dalykus yra pasakyti. Jūsų vaidmo, ponia Vaigel, yra ne tik išdėsti vien tik tai pozityvius aspektus, nes e, tais atlyginimas šalims už gerą ilgesį tokie dalykai neveikia. Nieko gero nebus. Tai nepadės e, Makedonijai užglaistyti tas spragas, kurios egzistuoja. Tiesiog bus skatinamas nacionalizmas ir uh, situacija blogės. Tai nepadės ir geriems kairiniams santykiams. Svarbiausias klausimas, ponia Vaigil, ar e, Makedonija nori pati judėti į priekį ar ne. Atrodo, kad to nelabai matosi. Ponas Mazarič. Ačiū, pirinkė. Aš esu šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu ir noriu padėkoti kolegai Vaigil už profesionaliai ir subalansuotai parengtą pranešimą. Mes plačiai remiame visą projektą Todėl nedaug ką te turiu ir pasakyti. Vienas dalykas visgi yra tas, kad mes taip pat manome, kad kaip tekste rašoma, kad dvišaliai ginčiai neturėtų būti kliūtis stojimo dėrybų pradžiai. Yra kitų potencialių kliučių, tačiau šita tikrai neturėtų būti viena iš jų. Mes taip pat manome, kad geriausia tai būtų būti per tarptautinį arbitražą ir spręsti dvišalius ginčius. Antra, Makedonija, kaip ir kitos šalis, kur Balkanuose turi didelę korupciją ir organizuotą nusikalstamumą ir mums atrodo, kad reikia platesnio regioninio ligmens strateginio plano kovojant su tokiamis problemomis, sustiprinant bendradavimą tarp regiono šalių. Galbūt tai suteiktų šiek tiek daugiau vilčių pasiekti kažkokio tai persilaužimo. Ir galiausiai noriu atkreipti dėmesį į Berno konvencijos nuotinio komiteto rekomendacijas. Vienas iš klasikinių e, aplinkosauginių klausimų vakarų Balkanuose yra hidroelektrinės ir gamtos apsauga. Nuotinio komiteto rekomendacija sako sustabdyti e, projekto gyvenimą nacionalinėme parke, kur bus e, užbaigtas strateginis vertinimas. Mes pateiksime pakeitimų dėl e, šių dalykų na, e, šiam pranešimui. Ačiū. Na ir dar penki nori kalbėti po vieną minutę. EPP vardu panas Prėda. Ačiū pirminkė, aš norėčiau pasveikinti kolegos Ivo Vaigal darbą. E, jam pavyko sudėti visus taškus ant į, tačiau minima, kad e, reikia gyvendinti tinkamus e, reformas, suartėti su ES, nes kitaip kyla tam e, pavojus. Polarizacija partijų erdvėje, spragos tarp svarbiausių politinių partijų, visą tai rodo, kad blokuojama reformų darbo atvarkė Todėl šiame kontekste reikia grįžti prie darybų stalo, manau, kad e, sutarti dėl vyriausybė ir rimtai imtis darbo, kad būtų galima grįžti į europinį kelią. Čia, man atrodo, svarbiausia yra žinia, kurią reikėtų šiemet perduoti per šį pranešimą. Socialistų vardu, panas Frankenstein. Auch ich danke Aš taip pat noriu pareigoti pana Vaigelį už pranešimą. Noriu tik tai papildyti jį vieną aktualią informaciją. Girdime gandų Makedonijoje apie tai, kad parlamentas ir komisija nekreips dėmesio į tai, kas valdys šalį, jeigu bus suformuota aiški valdančioje dauguma, ar tai bus konservatoriai kartu su Albanų partija, socialdemokratai kartu su Albanų partija, svarbu, kad vyriausybė būtų stabili ir einanti europinių kelių bei vykdanti reformas, kurios buvo įvardintos Kišinau susitarime, kad būtų E, taip pat neprieštaraujama specialiųjų prokurorų politikai. Tai mums yra svarbu, kad būtų remiama europinė politika, o nebūtų remiama viena ar kita politinė ir etninė grupė. Nuseklumas kelyje Europoje yra svarbiausia. Pos papadakis minutę dabar kalbės. E, Ačiū pirmininkė pirmininko Tajanio komentarai išsakyti neseniai atrodo žymi gana nerima keliančią tendenciją. Vis dar tebėra klausimas dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimo. Parlamentas remia žmonės, kurie turi savo darbo tarkę, kai kalbam apie šios klausimus. Parlamento vaidmuo atrodo yra kapitalo stiprinimo toje pasaulio dalyje. Mūsų požiūrės, požiūrės turi būti kitoks Vagelio pranešime dėl Makedonijos. Taip pat klausimas yra ir dėl pabėgėlių dėl sienų uždarimo daugelis žmonių atsidūrė Graikijoje. Mes turime pasakyti prieš imperialistinius planus, turime užtikrinti, kad e, monopolijos nevaldytų visos ES. Ponas Kefaliogijanis, e, ačiū pirmininkė, du dvi pastabos. Pranešime ketvirtame puslapyje A punkte kalbama apie parlamentinius rinkimus vyktus, vykusius e, Makedonijoje, kad rinkėjų aktyvumas buvo labai didelis. 17 punkte, 6 puslapyje yra rašoma apie, apie Makedonijos ekonomiką, 82 punkte kalbame apie Makedonijos tarptautinį bendradavimą ir panašius dalykus. Aš taip pat norėčiau paminėti tai, ką paminėjo ponas pirmininkas Stajanis praėjusį trečiadienį. Dabar jis kalba Europos parlamento vardu ir jis pasakė, kad šalies pavadinimo klausimas tartuniu mastu pripažintos šalies, kai buvusios eh, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos vardas O pranešimas yra pavadintas apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Tačiau tekste kelis kartus minimas Makedonijos vardas atskirai, vien tik tai taip. Ir kaip ir šiame puslapyje rašoma, kad ginčiai neturėtų būti kliūtis pradėti stojimo darybas. Noriu pabrėžti galiausiai, kad tai yra tartautinis klausimas, ne dvišalius klausimas. Todėl kalbėti apie jungtinių tautų rezoliuciją 817 ir 845 e, yra būtina. Prašom pataisyti tekstą, ponia pirmininkė. Toliau ponas Apitidėjos, neprisijungusių atstovas. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu pabrėžti šiame pranešime dvišalių ginčių klausimą. Tai turėt, neturėtų būti kliūtis e, stojimo darybams pradėti. Na, keletas dalykų dar. Tai nėra e, tiesiog ginčas dėl šalies pavadinimo rimčiausia problema, kuri buvo ką tik paminėta, kad tai nėra dvišalis klausimas, o tarptautinis klausimas. E, Jungtinių tautų saugumo taryba bando šią problemą spręsti ir minėti šalį, vadinti šalį, kaip bus Jugoslavijos Respublika Makedonija, o ne tiesiog Makedonija. Ne, nenoras išspręsti šią problemą ir užsilaiko, užlaiko stojimo darybų pradžią. Aš norėčiau dar kartą pasmerkti ponio Tajani komentarus e, padarytus praėjusią savaitę. Aš esu įstikinęs, kad tai jokios pažangos pasiekti ne, ne, nepadeda. Toliau pana Šuica. Ačiū, aš noriu padėkoti padėkoti ponui Vageliui dėl to, kaip jis e, rengia šį pranešimą. Manau, kad pranešimas e, parengtas profesionaliai ir, kaip sakė ponas Fleckenstein, nereikia galvoti vien tik apie tai, ką vyriausybė teigia. E, dėl vyriausybės, tai mes turime padėti Rusijai, Jugoslavijos Respublikai, Makedonijai grįžti į regionio bendradarbiavimo kelią, nes kitaip kelio ir Europos Sąjunga nebus. Turime tai sutarti, ar šis problema yra tarptautinė ar dvišalė. Šią problemą reikia išspręsti. Taip pat reikia išspręsti ir šalies problemą su Bulgarija. Ir mes tikimės, kad bus einama tą kryptimį, reikia stabilios vyriausybės E, ir tikimės, kad jie gyvendins e, sustarimus pasiektus dar 2005 metais. Panas Galeris vieną minutę kalbės. Aš dirbu šiame parlamente nuo 99 metų ir visuomet e, kartos tas pačios diskusijos apie Makedonijos pavadinimą ir Graikija turi veto teisę nuo darybų pradžios. Ir visi kolegos iš Graikijos atstovaujantis visoms partijoms laikus tos pačios pozicijos, tačiau mes turime aiškiai suvokti, kad e, visa likusi ES e, dalis e, naudoja Makedonijos pavadinimą ir nebandykite mūsų įtikinti kitaip. Visur, tiek žiniasklaidoje, tiek televizijos kanaluose, turite suvokti, kad jūs esate izoliuoti, nes visur kitur yra uh, vartojamas Makedonijos pavadinimas, tačiau um, taip pat turite suvokti, kad jeigu neatsisakysite savo veto teisės, tai uh, dar šimtą metų tos diskusijos tęsis. Aš apgailestauju, kad čia uh, e, šalies pavadinimo klausimai uh, taip kenkia Makedonijos žmonėms. Ar komisija norėtų pakomentuoti? Labai ačiū, pane pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, noriu padėkoti pranešėjui Vaigeliui už rezoliucijos projektą. Šiuo metu labiau, ne bet kada yra svarbu siūsti Makedonijai bendrą žinę. Rezoliucija yra aspinimo taip pat ir mūsų pozicija, vertinant pasirengimą narystį Komisija aukštai vertina parlamento pastangas bei pono Vaigelio, Frankensteino ir pono Kukano pastangas, kurie kartu su komisijos nariu Hanu parengė tinklą sustarimą ir dabar siekia, kad jis būtų gyvendinamas. Pastarėjai parlamento rinkimai buvo tik pradžia to sustarimo gyvenimo, dabar svarbu kad šalyje būtų sudaryta stabili vyriausybė ir kad tiek pozicija, tiek opozicija įveiktų atsilikimą. Žinome, kokie yra lūkesčiai, kad reikia skubiai gyvendinti prioritetinės reformas, kad specialaus prokuroro tarnybai būtų suteiktas laikas ir atitinkami ištekliai, kad baigtų savo darbą. Kalbant apie pavadinimo klausimą, komisija ir toliau dės pastangas, kad būtų rastas visiems priimtinas sprendimas, jeigu abi šalis to pareikalaus. Taigi komisija gali pateikti tam tikras sąlyginės rekomendacijas, mes aiškiai esame pasakę, ko reikia, kad šalis grįžtų į Europos integracijos kelią, reikia toliau stebėti e, įvykių raidą, teikti paramą ir reguliariai teikti informaciją Europos parlamentui. Ačiū ir pranešėjas turėtų apibendrinamų pastabų. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms e, už e, išsakytus paramos žodžius. mano adresu, mano prašymo adresu. Aš e, primsiu domenį jūsų pastabus, pakeitimų pasiūlymus. Komentuoja tą klausimą, ar darybos turėtų vykti dvišaliais pagrindais, e, daugiašaliais ar tarptautiniu mastu. Aš e, Tikiuosi, kad tas klausimas kuo greičiau dings apskaitai iš mūsų darbo tvarkės, o tam reikia didesnio ES įsitraukimo. Sprendžiant šalies pavadinimo klausimą, neturėtume palikti viską vien tik tai jungtinių tautų valiai. Jungtinės tautos yra pakankamai toli nuo mūsų, tuo tarpu Makedonija yra labai arti europinės tikrovės. Taigi e, klausimo ir laiko dėlsimas vėl galėtų prisidėti prie to, kad sumažėtų stabilumas ES kaiminystė. Noriu padėkoti kolegoms iš Graikijos, kurie šiandien pristatė savo tradicinę poziciją, tačiau tuo tikruoju parlamentiniu būdu aš priimu jų mintis taip, kaip jos buvo pristatytos, tačiau žinoma, negaliu atsispirti pagundai konstatuodamas, kad dauguma komiteto narių ir jų atstovaujamų valstybių. Makedonija laiko Balkanų valstybę šalimi. Todėl, kad taip e, natūraliai susiklosti. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi e, 27.12 valandą, balsuosime 28 vasario, dabar kitas klausimas. Jotkalnyjos pasirinkimo narystį ataskaita, pana Tenukui žodis. Kadangi pirmasis svarstymas vyksta, turėtume e, skirti penkias minutės man. Taip, gausite penkias minutės. Praėjo penkeri metai, kuomet su Jotkalnyje buvo pradėtos narystės darybos, <clears throat> iš 26 yra atverti 23 skyriai, galima konstatuoti, kad šalis padarė, pasiekė didelės pažangos daugumą sričių ir judama į priekį labai gerai, 23-24 straipsnio darybos, kur yra aptariami vidaus reikalai ir teisingumo reikalai pasiekta didelė pažanga praeisiais metais, kuomet aš rengiau pranešimą, per tą laiką įvyko parlamento rinkimai, atėjo valdžia naujas premjeras, tuos Barakovičius jau buvo susitikęs, praėjusią savaitę taip pat buvo pasirašytas narystės NATO susitarimas, <clears throat> elektroninio identifikavimo sistema pradėjo veikti ir ji netgi yra pažangesnė už Jungtinę karalystę veikianti. Po kelių mėnesių, praėjus keliams mėnesiams po rinkimų buvo suformuoluota vyriausybė, pradėjo veikti ministerijos, tačiau pozicijos nariai pareiškė susirūpinimą dėl netinkamo valdančiosios partijos poveikio vietos administracijos struktūroms. Tarptautiniai stebėtojai teigia, kad rinkimai vyko sąžiningai, pagrindinės teisės ir laisvės nebuvo. Pažįstas buvo pareikštas rūpinimas dėl socialinės žiniasklaidos suvaržymo rinkimų kampanijos metu, tačiau tokiu būdu buvo sėkmė išvengti išorės valstybių poveikio. Tyrimas ir toliau vyksta dėl šių klausimų, tačiau tiek šalies vyriausybė, tiek premjeras, tiek užsienio šalių vyriausybės vis aiškiau suvokia, kad planuojami išpoliai prieš būsį premjerą Džiukanovičių buvo pagristi pakankamai didelio masto. Taip pat aiškiai matome, kad Rusija bando daryti vis didesnį spaudimą Jotkalnyje ir kitoms regiono šalims ir ypač Rusija siekia užkirsti Mm, Jotkalnijos narystė e, NATO e, galimybės ir sutrukdyti integracijos Europos Sąjungą procesą bei trukdyti demokratizacijos procesus. Tai, kad opozicija toliau boikotuoja parlamento veiklą, nuvilė, tai kenkia demokratinių procesų vystimuisi raidai ir institucijų demokratinių formavimuisi šalyje. Aš manau, kad komiteto ataskaitoje tikrai yra pateikiamas tolygios formuluotės, visos frakcijos gali joms pritarti ir aš <clears throat> bendraudamas kartu su e, kitais pranešėjais e, sugebėjau suderinti, sustarti dėl bendrų pozicijų ir aš manau, kad e, Jotkalnyje, Vakarų Balkanas tikrai gali siūlyti ir rodyti pavyzdį kitoms šalims, kadangi Jotkalnyje nori prisijungti prie NATO dar šiais metais. Mūsų komitetas turi parodyti paramą <clears throat> šiam siekiui. Žinoma, tai yra dvi skirtingos institucijos ir organizacijos, tačiau <clears throat> šie siekiai atspindi labai aiškiai Jotkalnijos euro integracinius siekius. Aš tikiuosi, kad kolegos atitinkamai <clears throat> pritars mūsų rezoliucijai, e, na, ypač iš Austrijos pusės dėl to, kad pranešime yra minima NATO, tačiau tikiuosi, kad šiais metais taip neatsitiks, dar kad man padėkosiu šiems pranešėjams už bendradarbiavimą. Hmm? Po... Nemaja toliau. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu Annelys Dots. Norėčiau padėkoti pranešėjui Tanokui už jo darbą ir tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su juo ar kitais šešėliniais pranešėjais dantis dėl šio dokumento. Teiksiu pakeitimo e, ir e, pabrėšiu ypač pagrindinių teisų, aplinkosaugos apsaugą, žodžio laisvę. Neseniai, vertinant neseniai paskelbta tarptautinės E, organizacijos ataskaitas, svarbu, kad e, visi vei, visuomenės veikėjai bei politinės organizacijos dirbtų drauge, kad rinkimų procesas būtų įtraukus ir kiek įmanoma demokratiškas. E, parlamento de boikotavimas yra neraminantis procesas. E, šalis turi įveikti šią krizę. Ir rinkimai čia suvadins svarbu vaidmenį. Galiausiai norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasakyti, kad narystė ES yra labai svarbi Jotkalnyjos žmonėms. Daugiau nei 60 procentų pasisako užstojimą. ES e ir Jotkalnyje šio proceso partnerės turi dirbti draugė, kad pasiektų šio tikslo. Ačiū. Šešėlį pranešėjai. EPP frakcijos vardu ponė Šuica. <clears throat> pono Kovačevo vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas, norėčiau pasakyti štai ką. Jis atsiprašo, kad negalėjo atvykti, sveikina poną Tanuką parengus subalansuotą e, dokumentą, palaiko pono Tanuko praėjusiu metu žodžius, kad Jotkalnyje yra sėkmės istorija Balkanuose, taip pat akcentavo, kad šalis turi rodyti gerą pavyzdį kitoms kandidatėms e, pietuose ir rytuose, tačiau dėje reformų sparta atsilieka. Apie tai ir kalbame rekomendacijose. Šalis toliau sprendžia sudėtingas problemas, kurių reikės imtis, apie tai kalbama pono Kovačiovo nuomonėme bendrai, ekonominės problemos, nus, korupcija, nusikalstamumas, e, teismų sistemos problemos, e, jaunimo nedarbas, e, kova su taip pat terorizmo finansavimas. Visos politinės partijos turėtų dar kartą atsipareigoti politiniam dialogui. E, šalis yra neblogai pasirengusi tenkinti ekonominius kriterijus ir atsilaikyti konkurenciniam spaudimui. Nedarbas ir valstybės įsiskolinimas yra didelio masto. Reikėtų ypač reformuoti teismų sistemą, <clears throat> pasiekta e, pažangos kovojant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu tačiau išlieka problemų žmogaus teisų gyvendinimo srityje, išorės matmenio klausimų. Ponas Kovačiap džiaugiasi tuo, kad Jotkalnyje ir toliau <clears throat> siekia gyvendinti Europos užsienio ir saugumos politikos e, e, tikslus ir džiaugiasi tuo, kad JAV Senato užsienio reikalų komitetas pritarė e, Jotkalnijos narystiai. Dar kartas džiaugiasi. Dėkuoju ponui Teno, kur jo komandai už puikų darbą. Ponas Papadakis. Noriu atsiprašyti pono Andrulakis vardu, kuris negalėjo ateiti į posėdį. Atkalnyje yra svarbi vakarų Balkanų dalis. Ši šalis gali būti pavyzdžių kitoms šalims. Deja, teroristinių išpolių e, faktas rinkimų dieną tikrai kelia didelį susirūpinimą. Šalyje e, prasidėjo politinio nestabilumo laikotarpis. Ir todėl svarbu visapusiškai ištirti tuos teroristinius išpolius. Opozicija taip pat turėtų dalyvauti parlamento darbe. Bet nežiūrint šių problemų, šalis pradėjo judėti link Europos Sąjungos. <clears throat> Reikia pabrėžti ir tai, kad neseniai patvirtintoje programoje šalies įstatymų su, suderinimas su es taisyklių nu turėtų būti svarbiausių prioritetų. Reikėtų skatinti e, užimtumo kūrimą ir ypač spręsti jaunimo nedarbo problemą. Dėl NATO Jotkalnijos vyriausybė e, e, ypač, yra ypač suinteresuota šiuo klausimu, tačiau jūs turėtų nepamiršti, kad stojimo į ES ir stojimo į NATO procesai nebūtinai turi būti susiję. Noriu padėkoti ponai Tenokui už dokumentą ir teiksiu keletą pakeitimų tais klausimais, kuriuos ką tik išvardinu. Ponas Rados. Ačiū pirmininkė. Pone Tenokai, dėkuoju Jums už pranešimą ir už bendradarbiavimą. Jotkalnyje yra labiausiai pažengusi valstybė e, siekianti Europos integracijos. Tačiau jis susiduria su daugeliu sunkumu ir kai kuriuose strateginės svarbos rytise yra problemų. E, teismų nepriklausomumas, korupcija, žiniasklaidos e, laisvė. <clears throat> bei rinkimų procesas, nors rinkimai buvo įvertinti teigiamai, tačiau sunkumų buvo iškilę. Tai yra pamatiniai dalykai demokratijos e, plėtojimėsi ir Jotkalnė dar sprendžia kai, kuriuos, e, kai kurias problemas. Šalis atsidūrė ypač svarbioje. E, su, sudėtingoje situacijoje, nes e, jai sunku funkcionuoti. Kalbant apie rinkimų <clears throat> dieną, galbūt kitomis aplinkybėmis e, šalį galėjo ištikti dar didesnė krizė nei dabar. Bet aplinkybės e, sukėlusios tuos įvykius nepasikeitė. Opozicijos vykdomas boikotas reikia visapusiškai ir kruopšiai ištirti šią situaciją ir išsiaiškinti, kas šalies viduje ir kas iš užsienio sukėlė šią situaciją. Pirmininkas daugiau šešėlinių pranešėjų norinčių pasakyti. Ne, atsiprašau, yra, prašau. Ponas Meserič, ačiū pirmininkė. Aš pavaduoju e, šešėlinę pranešėją poną Lunačią, kuri negalėjo ateiti ir atsiprašo pranešėjo ir kolegų. Uh, Ji dėkoja pranešėjui už puikų darbą rengiant pranešimo projektą ir norėčiau pridurti keletą aspektų ir labai ilgai nekalbėsiu. Pritarėme pranešėjo susirūpinimui dėl e, bandymo įvykdyti perversmą taip pat. Manome, kad Rusijos vyriausybė bando daryti įtaką įvykiams šalyje ir tai tikrai neramina. Galbūt net na, kalbant apie bandymą įvykdyti išpolį prieš premjerą, reiktų pažymėti, kad vyriausybė nusprendė blokuoti žiniasklaidą rinkimų dieną. Tai įsivaizduotina Rusijoje arba Kinijoje, bet ne šalyje, kuri nori tapti ES nare. Apie tai reikėtų užsiminti dokumente. Penk, dėl penktame punkte išvardintų klausimų. Gerai, kad išvardinti tie aspektai, bet norėtume dar paminėti telekomus <clears throat> telekomą, nes šis sektorius, šis e, atvejais ši byla, kur apima ir senos ir nors vyriausybės narius dar yra, nėra ne, neišnagrinėta ir neišspręsta, būtų pravartu ją paminėti. Dėl aplinkos saugos šio klausimų tekstas yra tikrai geras, galbūt reikėtų traukti nuorodas į E, taikytinus ES ir tarptautinės teisės aktus, kurie galioja mon, e, juotkalniai bei e, hidroelektrinių klausimą. E, investuotojai, užsienio investuotojai daug investuoja hidroelektrinėse juotkalnyje, tačiau nesilaiko jokių taisyklių, ypač norėtume paminėti hidraskalą ežerą, nuostabų ežerą, kurį reikėtų stengtis apsaugoti. Ir dar ponas Kukan iš APP paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Tikrai nuoširdžiai dėkoju pranešėjui už jo testinį dėmesį Jotkalnyjos integracijos procesui. Jotkalnyje pasirinko e, proeuropietišką vyriausybę praėjusį spalį ir toliau eina transatlant, e, integracijos į NATO ir ES keliu. Tai labai svarbu šalies stabilumui, todėl mes visapusiškai palaikome šį pasirinkimą. Mes turėtumėme pripažinti e, Jotkalnijos piliečių e, siekit integruotis į ES, bet 80 procentų žmonių palaiko šį siekį. Apgailestauju, kad opozicija boikotuoja parlamentą ir aš tikiuosi, kad darbas parlamente atsinaujins netrukus, kad būtų galima e, toliau dirbti pagal darbo tvarkę. Opozicija turi būti parlamento viduje, o ne šalia jo. <clears throat> Stojimo procesą turėtų lydėti reformų procesas. Man atrodo, kad Jotkalnyje įrodė, kad yra patikima partnerė šioje srityje. Ypatingo dėmesio turėtų susilaukti teismų reforma, kova su organizuotiniu nusikalstamumu, žiniasklaidos pluralizmo užtikrinimas ir aplinkosaugos klausimai. Jotkalnius pasirinkimas yra aiškus, ji nori tapti NATO nare ir mes šį sprendimą taip pat remiame. Matome, kad Rusijos e, įtaka regione auga, bet tikimės, kad Jotkalnyje sieks savo interesų ir taps visą teisę NATO nare ir kad jos e, šių pastangų neatšaldys. Uh, jokie veiksniai. Ačiū, sako pirmininkas, daugiau niekas nebegali pasakyti, dabar žodis komisijai. Ačiū pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai. Noriu pasveikinti poną Tanoką, parengus rezoliucijos projektą dėl Montenegro. Mes pritarėme jūsų analizai. Kartu su jumis mes džiaugiamės, kad Europos integracija yra politikos prioritetas, jotkalnyje jos prisidėjimas prie užsienio ir saugumo politikos ir konstruktyvus e, Matero vaidmuo vakarų Balkanos yra sveikinti. Taip pat kalba ministras Markovičius Puzelėje praėjusią savaitę, kai dėl stojimo proceso mums atrodo būtina, kad Jotkalnyje apsispręstų savo ateities be mūsų kišimuose. Mes tačiai stebėme tyrimus dėl rinkimų ir nerimavime dėl politinės situacijos polarizacijos. Mūsų signalas visiems yra gražinti politinę diskusiją į demokratinės institucijas, ypač parlamentą, kuriam ir yra vieta. Mes džiaugiamės Vietkalnyjos e, pažanga dėrybose, 26 yra, yra atverti, atverti ir du jau laikinai uždaryti. Mes manome, kad ši pažanga leis dėryboms judėti į priekį pagal e, atitinkamus pasiekimus. Teisės viršenybės pažanga ir toliau apibrėž steimo darybų tempą. Mes pritarėme jūsų nuomonėje, kad korupcija ir organizuotas nusikaltumas išlieka nerima keliantis reiškiniai, o visi teisės aktai institucijos egzistuoja įstatymų viršinybės srityje įgalinti aplinka turėtų būti sukurta, kad institucijos galėtų pasiekti daugiau šioje srityje. Baigdama noriu pakalbėti apie ekonominius klausimus. Kalniai reikia skubiai e, pataisyti savo fiskalinę poziciją, gyventinant patvirtintą biudžetą ir fiskalinės konsolizacijos planą ir įmantis tolesnių struktūrinių reformų racionalizuojant viešas išlaidas. Ačiū už galimybę e, pasikeisti nuomonėmis su jumis apie situaciją Jatkalnyje. Ačiū. Ar pranešėjas nori dar pasisakyti? Pone Tanokai. Taip, aš norėjau padėkoti šaliams pranešėjams, ypač mano senam draugui Edvardui Kukanui už jo malonius žodžius ir pasiūsti linkėjimus ponai Lunačiak per savo kolegas, e, kuri taip pat turi daug patirties dirbant su Jotkalnyje, taip pat e, pritariu komentarams dėl to, kad Jotkalnyje turėtų pridarinti savo užsienio politiką dėl Rusijos e, sankcijų skirtingai nuo Serbijos dėja. Aš sutinku su ponia Šuvica dėl kovos su nesklafumu, dėl teisės viršinybės, spaudos laisvės tai yra iššūkiai, tačiau vyriausybė puikiai tai supranta ir e, dirba tobulinant situaciją kasmet. Visus pakeitinimus, kurie pasiūlyti, ypač mm, dėl tokių dalykų kaip žmogas teisė, aplinka, spaudos laisvė, e, bandysiu įtraukti, kai tik galėsiu. Ypač e, noriu patikoti analizą Dodds, kuri e, pirmininkauja bendram parlamentiniam komitetui. Labai ačiū, terminas pakeitimams yra vasario 7 diena ir kaip anksčiau dėl pranešimo balsuosime vasario 28 dieną. Baigiame viešąją posėdžio dalį, bus trumpa pertraukėlė prieš prasidedant koordinatorių posėdžiui. Ačiū.